Witam Państwa. Rozpoczynamy z 15 minut. Pradėkime. Praėjus akademiniam ketvirčiui mūsų posėdį, šiandien paskutinė diena. Mūsų posėdžių savaitės pradėsime nuo labai svarbus klausimas susijęs su naujaja pirmininkaujančia šalimi prieš Pasisveikinamas su ministru norėčiau Jums priminti, kad vakar nutarėme svarstyti 19 dabar atvarkės punktą prieš 18, kaip suprantu, niekas tam neprieštaravo. Pranešėjos prašė taip pasielgti. Taigi man labai malonu mūsų posėdį pasisveikinti su panu Rodriku Galdesu. Tai yra žemės ūkio, žvejybos ir e, medžioklės ministras. Jis e, mums pristatys šiandien Maltos prioritetus, pirmininkaujant e, Europos Sąjungoje per šių metų pirmąjį pusmetį, nors tas pusmetis <clears throat> bus ilgesnis, kadangi per antrąjį pirmininkavimo pusmetį uh, vyks e, antrasis pusmetis sutampa su vasaros atostogomis, taigi pirmasis yra intensyvesnis. Labai puikia tema Malta pasirinko savo pirmininkavimui. Ir sanglauda, susivienimas, toks šūkis, tai nėra teisėkuros programa, tačiau tai yra tam tikra filosofija, mąstymo būdas, darbo būdas. Uh, svarstant savo santykius Europos Sąjungos e, pozicijomis e, su mūsų pagrindiniu principu susivienyje įvairovėje. Manau, kad dabartinėmis aplinkybėmis e, tokia pozicija, toks šūkis yra labai reikalingas. Taigi dabar paprašysime ministro pristatyti savo pirmininkavimo prioritetus. Puikiai žinome, kad klausimų yra labai daug. Svarstant žemės ūkio politiką, labai daug įvairių diskusijų trunka. Ir tikiuosi, kad jums pirmininkaujant svarbiausios problemos bus išspręstos. Ir linkime to tiek jums, tiek savo, tiek žemdirbiams. Žinoma, kalbant apie situacijas skiriuose žemės ūkio sektoriuose, e, neseniai vyko klausimai e, rinkos, žemės ūkio rinkų problemų <clears throat> tema, taip pat išorės veiksmai e, vis didesnį įtaką daro ES žemės ūkiui. Tiesiog vertinant regionius sustarimus, labai daug e, neužtikrintumo yra, tačiau tikimės, kad e, pasteksime naują požiūrį, kad padėtis stabilizuosis e, ir sugebėsime rasti naujus sprendimus tam, kad suintensyvėtų užsienio priekyba. Dar kartą sveiki atvykę, ponė ministrė. Dabar prašau pristatyti savo prioritetus e, ir džiaugiamės galimybę su jumis per artimiausią pusmetį bendradarbiauti. Labai prašau dabar tarti žodį. Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbimi parlamento nariai. <clears throat> Man malonu šiandien pasikeisti su jumis mintimis nekantrai laukiu bendradarbiavimo su Europos parlamentu per Maltos pirmininkavimą. Noriu naudodamasis progą pasveikinti su perrinkimu komiteto pirmininką ir vicepirmininkas. Dabar e, pradėsiu kalbėti maltiečių kalbą. Prosperita, sviluppu pačiai. Din il-kisba kbira kienet riżultat. Dok e, Dešimtmečių Europą buvo laikoma pavyzdžių, kaip tam tikras vilties šviturys, e, geras pavyzdys visoms kitoms valstybėms. Ir iš tikrųjų pavyko sėkmingai bendradarbiauti tarpusavyje. Dabar švenčiant šeštą Europos projekto dešimtmetį, mes kaip mažoji, mažiausia praktiškai ES valstybė gavome garbę e, pirmininkauti ES. Ir tai yra laikmetis, kada mes visi draugė turime apsvarstyti, kas įvyko per pastarosius 60 metų. Mes turime pareigą apsaugoti, kas pasiekta ir perduoti šio projekto naudą e, mūsų piliečiams, e, nes jie kartais pamiršta, kokią naudą iš to gavo. Taigi taip pat tai yra galimybė žvilgti į priekį. Europai reikalingas naujas pagreitis ir naujausi vystimus procesai parodė, kad sąjunga turi priartėti prie savo piliečių, ir veiksmingai komunikuoti apie tas svarbės priemonės, kurių imtasi tam, kad e, piliečiams atsivertų naujos geresnės galimybės, e, kurios leistų jiems e, įgyventi savo lūkesčius. Politiniai įvykiai, kuriuos patyrėme praeitais metais, mūsų visus paveikė. Ir tikrai reforma yra kaip niekada reikalinga. Raginimas prieartėti prie piliečių niekada neskambėjo garsiau. Praeitų metų įvykiai sukrėtė Europos projekto pagrindus, projektų, kokį mes jį pažinojame. Malta yra pasiryžusi vertingai prisidėti prie Europinio projekto. Per savo pirmininkavimo laikotarpį mes tikimės sustiprinti sąjungą tiek savo darbų taryboje tiek bendradarbiaudami su jumis Europos parlamente. Mes suprantame, kad pusmetis yra neilgas laiko tarpas ir nors esame ambicingi, norime prisidėti prie to, kad projektas judėtų į priekį toliau ir taptų patikimesnis. E, mes taip pat esame realistai, mes suvokiame savo apribojimus, bet taip pat žinome ir savo pranašumus, savo stipresias pusės su kitomis delegacijomis taryboje mes bendraujame kaip su sąžiningais e, darybų partneriais ir lygiai taip pat su Europos parlamentu mes e, tikimės bendradarbiauti atvirumo ir sažiningumo dvasioje. E, mūsų premjeras, mūsų finansų ministras, taip pat opozicijos lyderis, visi yra savo laiku buvę parlamento, Europos parlamento nariai. Ir dėl to mes puikiai suvokiame šio parlamento svorį, jo svarbą. Jūs esate tiesiogiai rinkti Europos piliečių atstovai ir užsimate teisė kuros veikla būtent jų interesais. <clears throat> Taigi, kadangi dabar šio laiko tarp mums teko garbė pirmininkauti e, Europos Sąjungos tarybai, e, mes orientuosimės e, įgyti naują kažkokį tai pagreitį, kuris priartintų piliečius prie Europos institucijų ir kad tai neštų naudos visoms suinteresuotoms grupėms. E, siekdami to tikslo mes identifikavome šešis prioritetus - imigracija, saugumas, viena bendra rinka, kaiminystės politika, socialinė įtrauka ir jūriniai reikalai. Kadangi esame nuoščiai įstikinę, kad E, iš tikrųjų, mūsų piliečiai turi mm, teisėtų nuogastavimo ar susirūpinimo ir jie turi būti išgirsti. Taigi dabar aš norėčiau e, daugiausiai dėmesio skirti būtent mūsų darbo programai, e, kuri susijusi su jūsų komiteto interesais. Ir toliau tęsiu anglų kalbą. Šiandieną norėčiau kalbėti apie tris svarbės Maltos pirmininkavimo temas. Tai yra pirmiausiai e, vandens e, keliami iššūkiai, vandens trūkumo keliami iššūkiai, antimikrobinis sparumas. Ir dar viena tema ir e, taip pat paliesiu specifinės temas, kurias mes, mes nagrinėsime savo pirmininkavimo laikotarpiu ir, su, ir dėl kurių dėrėsime su Europos parlamentu. Taigi dabar pirmoji tema. Pastaraisiais metais dauguma valstybių narių patyrė tam tikras ekstremales orų sąlygas ir taip pat keitėsi e, krituliai, kritulių kiekiai. Ir e, įvertindama klimato kaitą ir žemės ūkį, jų tarpusavį ryšį mes e, bandysime nagrinėti, kaip galima pristaikyti prie naujų klimatinių sąlygų. Ypatingą dėmesį skirsime be abejo moksliniams tyrimams ir inovacijoms vandens valdymo srityje. Ir Mes turime e, situaciją dabar, kada pietinės valstybės narės, tokios kaip ir mano šalis, e, susiduria su aukančiamis e, vidutinėmis temperatūromis, keičiasi lietaus režimas, lietaus trukmė, lietaus intensyvumas, lietaus lietingo laikotarpio dažnumas. Visa tai pakito ir tas be abejo sukelia rimtų problemų Europos ūkininkams, todėl šios klausimus reikia nagrinėti ir spręsti. Tai ir bus viena iš pagrindinių temų ministrų taryboje, Žemės ūkio ministrų taryboje, kurią Malta rengs kiekvienas mėnesį, e, bus kalbama būtent apie tai, kaip sustiprinti ar atsp padaryti atsparesnį ES žemės ūkį. E, taip pat bus kalbama apie pasirengimą ekstremaliams situacijoms e, augalų ir gyvūnų sveikatos srityje. Tai yra kaip pasiruošti įvairių stipriai užkrečiamų epidemijų plitimui, tokiam kaip e, paukščių gripas ir kai kurios kitos. Mes visi e, puikiai žinome, kokių socialinių, ekonominių ir gerovės e, pasiekmių gali sukelti šitokios epidemijos mūsų sektoriui. Taigi mes laikome, kad pasirengimas ekstremaliams situacijoms yra horizontalus prioritetas visiems sektoriams, kuriems reikia pasirengti ir planuoti iš anksto. Mes ketiname įtraukti veterinarijos specialistus ir aptarti, kokiu priemonių reikėtų imtis, kad Europos žemės ūkio sektorius būtų geriau pasirengęs galimiems epidemijų protrukiams ir kokiu priemonių reikėtų imtis stiprinant gyvūnų bei augalų sveikatą. Mes esame stikinę, kad e, pirmininkaujantį Maltą e, sugebės stipriai prisidėti, kalbant apie pasirinkimą e, ekstremaliams situacijoms, prisidės stiprinant augalų ir gyvūnų atsparumą. E, antimikrobinis atsparumas e, yra vienas iš mūsų pirmininkavimo prioritetų ir mes puikiai suvokiame, kad mūsų pirmininkavimas prasidėjo būtent svarbiu e, istoriniu laikotarpiu, kada e, atėjo pats metas iš esmės spręsti e, atsparumą antibiotikams problemą, kadangi tai gali turėti labai rimtų pasiekmių tiek gyvūnų, tiek žmogaus sveikatai. Ir ES e, parodė savo ryštą būti lyderio pozicijoje, kadangi e, iki mūsų pirmkavimo kodarbo mes ketiname parengti e, atinkamą veiksmų planą. 2016 m. birželio mėnesį primtos, primti, primtos tarybos išvados e, nubrėžė kursą, kuris rodo, kad Europa ketina ir toliau išlikti lyderio pozicijose ir todėl mes tarybai suteikiame tam tikrą darybinį prioritetą tam, kad būtų pasiekta ženkli pažanga būtent e, šios tematikos dokumentų paketų nagrinėjime. E, Ponas ir ponės, e, mes matome tam tikrų pagerėjimo požymių, pirmųjų pagerėjimo požymių žemės ūkio sektorijoje. Ir be abejo, Malta pirmininkaudama ir toliau stebės situaciją, e, skatins įvairias diskusijas tam, kad būtų ieškoma tinkamo būdo judėti į priekį. Kalbant apie organinio ūkininkavimo pasiūlymą arba ekologinio ūkininkavimo pasiūlymą, e, pirmininkautė Malta yra pasirengusi tęsti darbą, kurį e, pradėjo mūsų trijulė, pirmininkautė trijulė, tai yra Malta, Niderlandai ir Slovakija kadangi ekologinis ūkininkavimas iš tikrųjų e, prisideda prie Europos ūkininkų diversifikavimo su galimybių. Dėl to labai svarbu, kad e, ekologinis arba organinis ūkininkavimo sektorius būtų stabilus e, ir būtų grinčiamas patikima teisinė sistema. Aš tikiuosi, kad jūs man pritarsite, kad mes iš tikrųjų dabar esame vėlgi tam tikroje takoskyroje, kaip Žemės ūkio žinkycės darybos pirmininkas. Aš Galiu dar kartą pakartoti mūsų įsipareigojimą pirmininkavimo metu perimti vairą iš anksčiau pirmininkiausių valstybių, kurios dirbo prie šio pasiūlymo. Mes norime, e, kad procesas būtų visai įtraukiantis, įtrauktų visas institucijas ir būtų rasti visiems tinkantys sprendimai. Taip pat pirmininkatė Malta ketina e, vadovauti diskusijoms dėl omnibuso pasiūlymo. Mes ketiname pažengti į priekį ir e, čia. Ir siekis būtų e, pateikti balandžio Žemės ūkio žunkysės tarybai e, naują kompromisinį tekstą, e, ypatingai tos straipsnius, kurie susijęs su Žemės ūkio interesais. Kalbant apie naują priekybinę darbo tarkę, labai svarbu, kad Žemės ūkio ministrai e, nuoltos gautų atšviežintą informaciją apie tai, kas vyksta priekybinėse darybose tam, kad e, žemės ūkių jautrus klausimai būtų tinkamai apsaugoti tų darybų metu. Na ir vėlgi pirmininkavimo laikotarpiu mes ketiname suteikti galimybę ministrams pasisakyti ir šią temą. Pirmininkaudami mes norime ir toliau e, plėtoti diskusijas dėl e, BŽP politikos. Manau, kad metas mums susėsti, taip sakant, suremti kartas ir kolektyviai pamastyti, kaip reikėtų toliau e, nukreipti bendrą žemės ūkio politiką. BŽUP ateityje turėtų sukurti patrauklės e, sąlygas ūkininkams dirbti ir gyventi. Turėtų didinti žemės ūkio sektorius atsparumą Europoje, taip pat didinti jo konkurencingumą. Ir tam, kad to pasiektumėm, aš tikiu, kad mes e, turime būtent ūkininkus padaryti šitos politikos centrinė šimi. Kalbant apie gyvūnų gerovę, mes suprantame, kad e, gyvūnų gerovę visoje ES taip pat reikia stiprinti, ypatingai toliau stiprinant dabartinių teisės aktų taikymą ir keičiantis geriausią patirtimį tarp valstybių narių. E, mūsų pirmininkavimo komanda palaikys naujai paskelbtą Europos E, platformą gyvūnų gerovį užtikrinti, o taip pat palaikysime struktūrizuotą dialogą su visais suinteresuotaisiais Europinėme ligmenyje. E, kalbant apie miškininkystės darbo tvarkę, mes daugiausiai pastangų skirsime būtent tvariam ir darniam miškų valdymui ir e, priemonėms, kurio įmamasi tarptautiniu mastu. Artėjant 20-ąją Junktinių tautų miškininkystės sesijai, E, mes ketiname parengti ES poziciją, kuri atspindėtų būtent Europos e, lyderiaujantį vaidmenį pasaulyje, siekiant užtikrinti darno miškų valdymą. Taigi, apibendrinsiu. Aš tikrai tikiuosi bendradarbiauti su jumis, siekdamas pažangos visomis šiomis temomis. Noriu dar kartą akcentuoti, kad tai yra temos, kurios e, aktualios, kurios veikia žemės ūkio sektorių Europoje. Ir E, atitinka, Europ... atitinka maltiečių pirmikavimo tikslą, tai yra priartinti žemės ūkio sektorių prie kitų Europos prioritetų. E, Pirminkė, dėkoju už galimybę kreiptis į šį komitetą. Ačiū. Dziękujemy za prezentację, która wpisuje. Ačiū už pristatymą, kuris atitinka mūsų lūkesčius. Taip pat e, Kaip įprasta, pirmiausiai steiksime žodį koordinatoriams. Prašyčiau nekalbėti per ilgai, o po to komiteto nariai užsiregistravę taip pat galės kalbėti. Pirmasis kalbės panas Des, Europos Liaudės partijos frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveiki atvykę, ponė ministrė Galdis. Džiaugiuosi, kad atvykote ir e, pristatėte savo poziciją. Ką tik paskaičiavau, esate 25 e, tarybos vadovas, su kuriuo sustinku ir tiek ilgai aš jau dirbu Europos parlamente, džiaugiuosi, kad Malta per timiausią pusmetį pirmininkaus Europos Sąjungos tarybai, kelis kartus lankiausi šioje šalyje, su jie neblogai susipažinau, dabar linkiu Jums sėkmės. Um, pirmininkavimo metu paminėjote kelis um, mums svarbius aspektus, mums labai svarbi yra BŽUP ateitis, turime bendradarbiauti ieškodami išmintingų sprendimų po 2020 metų. Diskusijos apie juos jau prasideda. Labai svarbu, kad mūsų žemdirbiai e, ir toliau e, nebūtų pamiršti mūsų diskusijose. Jūs kalbėjote apie kaimo e, vietovės, kaimo vietovės gali išlikti tik tai ten gyvenant žemdirbiams, priešingų atveju jos nunyks išmirs ir todėl labai svarbu, kad žemdirbiai liktų Europoje, kad neemigruotų. Aš <clears throat> paraginčiau jūs labiau pabrėžti tas temas, kurios mums visiems rūpi, pirmiausiai atsparumas antibiotikams. Spaudoje skaičiau, kad Vokietijoje per pastarosius metus antibiotikų naudojimas žemės ūkė sumažėjo 11,4 procentų. Jeigu ir toliau dirbsime šią linkmę, galime tikėtis sėkmės, tačiau šiame pranešime spaudai taip pat parašyta, kad žmonių gydimui antibiotikų naudojimas padidėjo. Taigi tai yra ne vien žemės ūkio problema, tačiau ir apskritai sveikatos apsaugos programa, jeigu mes pasisakytume už tai, kad antibiotikų naudojimas būtų atitinkamai dokumentuojamas taip kaip ir žemės ūkė, tai galbūt diskusijos pakryp, pakryptų tam tikrą kita linkme nebūtų vienat, vien tik tai kaltinami žemdirbiai dėl visų bėdų. Jūs kalbėjote taip pat apie miškų ūkį, tai taip pat labai svarbi tema lankiausi Brazilijoje <clears throat> mes turėtume miškų išteklius e, panaudoti e, medienai, statyboms, tai yra atsinaujinantis e, šaltinis, tačiau viskas turi vykti tvarkingai, čia jums pritariu, linkiu jums sėkmės per šį pirmininkavimo pusmetį. O savo frakcijos vardu įsitikinęs ir galiu pasakyti, kad tikrai su jumis esame nusiteikę glaudžiai bendrabiauti. Ponas Andrijų dabar, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, noriu pasveikinti Maltos žemės ūkio ministrą mūsų tarpe. Jis atstovauja pir valstybę pirmininkaujančią e, tarybai šiuo metu. Ir labai gerai, kad jūs pristatėte savo ambicingą programą, jūs viziją šešiems mėnesiams Suprantame, kad tuo metu mūsų partnerystė bus labai svarbi. Jūs apie tai labai gerai e, viską išdėstėte. Pirmiausia, aišku, klimatas yra viena rimčiausių pramonių, čia mes visi apie tai daug kalbame. Ir žemės ūkis e, šiuo požiūriu gali būti susijęs. E, rezultatų labai greitai nepasieksime. Mes turime galvoti apie tolesnę perspektyvą. Paryžiaus COP21 kolektyviai įvardino tikslus kaip tęsti pradėtus darbus. E, tarp pat, taip pat kalbėjote apie fitosanitarnės ir gyvūnų sveikatos e, problemas. E, vakar kaip tik po pietų apie tai mes labai plačiai čia diskutavome ir suprantame, kad ši problema yra aktuali daugelį valstybių narių. Norėčiau atkreipti dėmesį į biudžeto priemonių klausimą, nes suprantame, kad š šios problemos sprendimas reikalauja nemažų finansinių lėšų. Todėl mes savo ruoštų sakome, kad 20 milijonų skirtas, skirta suma Sanko generaliniam direktoratui yra nepakankama tam, kad būtų galima šią problematiką išspręsti. Labai daug ūkininkų e, plačiai ES jaučia e, fitosanitarinių problemų ir mes iš krizės išbris, kad galėtumėm, reikės daugiau finansuoti. Antibiotikų atsparumo klausimas. E, e, apie tai jūs kalbėjote ir man labai smagu, taip pat kalbėjote apie ekologišką ūkininkavimą. Čia mes turime kažką padaryti, mes privalome čia pasiekti gerų rezultatų. Jau 18 mėnesių šis pranešimas rengiamas per daug ilgai trunka. Ir būtent pats ekologiško ūkininkavimo sektorius labiausiai kenčia. Jūs kalbate apie nišinės rinkas. Uh, bet iš tiesų jos nors dabar egzistuoja, jų masas dabar plečiasi ir susijusių veikėjų mm, skaičiai taip padidėja. Todėl e, mes turime siekti, kad šis pranešimas būtų greičiau sutvarkytas, liko 4-5 neužbaigti klausimai, turim susiimti ir greičiau užbaigti ir pateikti savo projektą tarybai. Aš tikiuosi, kad e, per jūsų pusmetį bus daug kas padaryta ir pranešėjais, skaitant ir e, baron Castro, e, leis e, supaprastinti šį darbą. Mes turime reikalauti, kad visa sistema būtų supaprastinta ir būtų sukurta kuo mažesnė administracinė našta. Taip pat norėčiau priminti bendrą žemės ūkio politiką. Per šį semestrą Europos komisija pristatys BŽUP reformą Ir man atrodo labai svarbu susitarti dėl e, jos įgyvendinimo metodų, nes tai yra labai rimtas iššūkis ir suprantame, kad turėsime pirmiausia gerai pasverti ir įvertinti dabartinę bendrą žemės ūkio politiką, tik tada galėsime perti prie naujesnio modelio. Ponas Miller. Herr Vorsitzender, vielen herzlichen Dank. Ja, Herr Galdes, ich. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Galdisai, noriu Jūs taip pat pasveikinti, pradėjus perėmus pirmininkam ES e, tarybai, Jums teks įveikti nemažai iššūkių, apsvarstyti daug temų, omnibus teisės aktų rinkinys yra labai plačių užmojų, vienas dalykas yra aiškus, turime pasiekti rezultatų Dabar turime pusę metų laiko tam, kad procedūrą supaprastintumėme taip, kad žemdirbiai galėtų jomis tinkamiau pasinaudoti. Turime visi dirbti iš vien, parlamentas tam pasirengęs, tikiuosi, kad iš tiesų planus įgyvendinsime. Kaimo vietovės gali išlikti tik dėl žemės ūkio ir kartu su žemės ūkiu socialinė sanglauda, tam tikra kultūrinė erdvė, ją, jai pagrindus atsirasti sukuria būtent žemės ūkis ir kartu su miškų ūkiu, su tais privačiais miškų savininkais, kurių Europoje yra labai daug, taip pat turime bendradarbiauti, čia turime atsižvelgti į žemės paskirties žemės sklypų paskirties keitimo faktorius, pasinaudoti atitinkamomis direktyvos nuostatomis tam, kad galėtume geriau pasinaudoti atsinaujinančiais energijos šaltiniais. Kadangi dabar yra biomasės kriterijai daug e, tiksliau e, suformuluoti ir e, tai taip pat gali nešti naudos mūsų žemdirbiams. Galima dabar tas nuostatas pamėginti gyveninti praktiką. Man taip pat labai svarbu Kadangi komisija vasario pirmą dieną pradeda internetinės konsultacijas dėl žemės ūkio bendrosios politikos e, ateities, taigi tos viešusios konsultacijos gali vykti pakankamai, vyks pakankamai sudėtingai, nes jos yra įmanomos tik anglų kalba, taigi prašau pirmininkaujant kad e, e, tos konsultacijos galėtų vykti e, trimis e, e, oficialiomis ES kalbomis, tai yra anglų, prancūzų ir vokiečių, tam, kad e, visi norintys galėtų jose dalyvauti. Taip pat ir apie vandens išteklių tausojimą ir naudojimą reikia diskutuoti, nepamirštant e, vandens e, valymo e, problemų ir renginių bendradarbiavimo būtinybė šioje srityje su e, mokslinio tyrimo institucijomis, pasitelkiant naujausias technologijas. Ačiū uždėmesi, linkiu Jums sėkmės, ačiū dabar. Ačiū gerbiamas ministrė, ačiū pirmininkė už tai, kad šiandien kalbamės apie Maltos pirmininkavimo prioritetus. Manau, kad jūs e, paminėjote labai svarbias temas. Poveikis klimatui, stichinės nelaimės, kurias esame matę dėl klimato kaitos. Visą tai yra nepaprastai svarbu. Būtų gerai, jeigu mes šiose srityse pasiektume pažangos, bet gal galėtume papasakoti, kaip jūs tą darysite. Dėl BŽUP ateities, ta tema mums aišku čia labai rūpi visiems esantiems šioje salėje. Mūsų frakcijai susidaro įspūdis, kad naujoji BŽP galėtų ženkliai prisidėti prie klimato kaitos poveikio mažinimo. Galbūt galėtume taip pat trumpai pakalbėti apie tai, ką jūs planuojate įgyventant naują BŽP. Dar dėl ateities BŽUP ir jūsų pirmininkavimo. Gal galėtumėt ką nors pasakyti apie neligybę tarp e, moterų ir vyrų ūkininkių? Pirmiausia, kalbame apie tuos ir apie tas, kurios dirba šeimos ūkiuose. Jūsgi žinote, kad moteris šeimos ūkiuose atlieka labai svarbu vaidmenį kad būtų pasiektas e, šeimos ūkių e, rentabilumas, bet turim čia pasiekti ir e, lygybės. Pons Haslink, ačiū pana Galdės, sveiki atvykę, jūs užsimojate gyventi plačią darbotvarkę, linkiu jums sėkmės įvairius klausimus, problemas sprendžia. Dar galbūt e, turėčiau vieną papildomą pasiūlymą, <clears throat> kadangi per pastarosius mėnesius siekime sustiprinti maisto produktų grandinėje žemdirbių pozicijas ir manau, kad žemdirbiai tikrai negali dar teikti, kad krizė pasibaigė, supirkimo kainos jų netenkina ir todėl dabar, jos yra šiek tiek ūktelė, tačiau ar e, tas procesas bus stabilus ir ilgalaikis, dar negalima pasakyti. E, vandens išteklių valdymas antibiotikų, atsparumo antibiotikams tema. Albertui Dėsui noriu pasakyti, kad vien e, kiekybinių principų mes negalime vadovautis, jis nėra lemiamas Šių žemės ūkija antibiotikų naudojimas iš tiesų yra labai opi tema. Taip pat jūs minėjote įvairias e, gyvūnų epidemijas, e, tokias kaip e, paukščių gripas arba Europą siaubintis afrikinis keulių maras. Šias problemas taip pat labai, labai svarbu spręsti. Aš dabar noriu paminėti ekologinę žemdirbystę. Man uh, artimą temą. Prašau jūsų nekalbėti apie nišą, nes viena iš nedaugelio sričių ekologinė žemdirbystė buvo žemės ūkija, kuris sustiprėjo, užtikrino neblogas pajamas žemdirbiams. Mano regione šiuo metu 12 procentų visų ūkininkų pradėjo praktikuoti ekologinį ūkininkavimą. Taigi mes turime čia iš naujo apibrėžti E, svarbiausias e, sąlygas ir taisyklės ekologinės žemdirbystės. Aš jau e, bendrauju dabar su ketvirtąją pirmininkaujančią šalimi ir manau, kad vienas iš svarbiausių klausimų, kalbant apie ekologinę žemdirbystę, yra viršutinių ribų nustatymas atitinkamams medžiagoms, jų naudojimui ekologinėje žemdirbystėje, ekologinio ūkininkavimo metu. Jūsų pirmininkavimo metu dar e, egzistuoja paskutinė galimybė šios klausimus išspręsti. Tikiuosi, kad konsultacijos su valstybės narėmis tęsis ir tikiuosi taryba pademonstruos lankstumo atitinkamo tose darybose, kurių mums reikia. Parlamentas tam yra pasirengęs. Tikiuosi, kad ir taryba atitinkamus ginčius išspręs ir Maltai pirmininkaujant e, galėsime pastumėti ekologinį ūkininkavimą, ekologinę žemdirbystę pakankamai ženkliai į priekį. Ačiū, ponui Agnių žodžiu. Labai ačiū, ponė Galdis per artimėjusius šešis mėnesius net nešvaišyčiau laiko, bandydamas pakeisti orus ar sukti galvą dėl klimato kaitos. Prisiminkit, kas buvo prieš e, kurį laiką, 1973, 4, 6. Tada baisiausi klimato, klimato pokyčiai buvo matomi, bet niekas tada ten nesuko galvos. Jūs e, suprantate, kad e, perinate į sudėtingą veiklos etapą. Pirmiausia, jūs turėsite ūkininkus, ūkininkų pareikalauti išvalyti savo veiklą. Mes e, turim sukurti tam tikrą ūkininkų draudimo sistemą. E, cukrinių runkelių augintojams buvo sukurta tam tikra sistema. Bet uh, galiausiai ta sistema nepasiteisino, buvo nuspręsta, kad ūkininkas pats turi tam tikrą sumą įnešti ir niekas neveikia. Aš nežinau, kaip vyksta kitose valstybėse, bet yra labai neteisinga, kad e, vienas gamintojas turi kentėti, pavyzdžiui, dėl to, kad lyga užpuolė jo paukščius. Tai nieko nėra, neturi bendro su migruojančiais paukščiais. Kitas dalykas. Mūsų mažos salos vyriausias ūkininkas E, dabar bus atsakingas už visos jungtinės karalystės e, ūkininkavimą. Jungtinėje karalystėje didžioji dalis kiaušinių yra iš tų atvirų ūkių. E, didelė dalis jų jau 12 metų yra pusiau uždaryti narvose, bet iki šiol jie parduotuvėse yra vardinami kaip laisvai laikomų paukščių kiaušiniai. Aš manau, kad ta sistema žlugs. E, pamatysime, kad e, tie augintojai negalės taip išgyventi. Reikia, kad e, racionalumo, blaivaus proto čia daugiau atsirastų, nes dabar prekybos centrai visur dominuoja. Galiu pasakyti, kad šviesa egzistuoja dviejose tunelio galuose. Vienas dalykas yra tas, kad migracija paukščių tuoj sustos, nes tiesiog prasideda geras sezonas. Ir kitas dalykas, oras atšils, o lygoms nepatinka, kai temperatūra aukšta. Uh, Todėl mes turime e, stengtis dabar neversti bankrutuoti visų e, laisvai auginamų vištų savininkų. Aš pats esu ūkininkas ir aš žinau, kad jeigu mes naudosimės e, narko... antibiotikais, tai susidursime su daug sunkumu. Bet ūkininkų yra daug ir jie drąsus ir kai kurie iš jų e, vartoja tos antibiotikus, bet didesnė problema yra ta, kad mes importuojame mėsą iš e, valstybių, kuriuose antibiotikai yra vartojami. Jūs paminėjote gyvūnų gerovę. Aš suprantu, kad e, reikia teisės aktų, bet man atrodo, kad jų jau yra pakankamai, reikia tik juos gerai gyventi. Pan posau Feron. Merci, monsieur le président. Monsieur... Po, ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas ministrė. Tarybos pirmininkažos valstybės keičia vieną kitą, bet Europos žemės ūkis išlieka krizėje. Savižudybių skaičius išlieka labai didelis, įmonių koncentracija tampa vis didesnė, didesnė realybė, nepaisant to, kad ES labai daug šneka apie tai, kad to neturi būti ir taigi, tokiu būdu yra prarandamos darbo vietos, dinksta smulkus ir vidutiniai ūkiai. Šis modelis Europai labai daug kainuoja ir dėja jis panašu uh, sugriaus visą šios. Uh, mm, pramonės šios srities struktūrą. E, tarptautinės priekybos sutartys yra pasirašytos labai rimtos. Trys stambus Europos parlamento komitetai tą pasirašė. Ir panašu, kad Europos ūkininkai turės daug ką paukoti laisvos priekybos labui. Nevaisant to, mūsų žemynė ir toliau e, yra nesimama pakankamai pastangų, kad būtų sustabdytos transatlantinės e, sutartys, e, ENA sutartys ir panašiai. Taigi Europa dabar taiko modelį, kuris palaipsniui sugriaus šeimos ūkius, autonomiškus ūkius ir tokiu būdu mes Europoje tik tai įsteigsime dar daugiau milijardierių ūkių. Ertoks. Köszönöm szépen a szót, tisztelt miniszter úr, az Omnibus javaslat. Ačiū, ponė ministrė, kadangi Omnibus pasiūlymas buvo paminėtas, tai turėčiau du konkrečius pastebėjimus dėl jo. 270 straipsnio trečioje dalyje parašyta, kad papildoma parama vaisių ir daržovių augintojams e, turėtų būti sumažinama nuo 3,68 procentų iki 3 procentų. Taip pat e, e, atsisakoma galimybės <clears throat> tą papildomą paramą teikti post factum. 15 šalių, tai yra labai svarbu. Kitas pastebėjimas dėl 267 e, straipsnio atitinkamos dalies, e, manau, kad čia yra pasirinkta netinkama apriptis. lėšos, kurios yra skirtos kaimo plėtrai, turi būti išmokamos per paramą ūkininkams, o migracijos problemas reikia spręsti kitomis priemonėmis. Ačiū pirmininkė, sveiki atvykę ministrė, kadangi aš esu gyvūnų apsaugos partijos atstovė iš Niderlandų. Manau, kad labai svarbu be žemės ūkio, žuvininkistės, taip pat ir gyvūnų teisėms skirti atitinkamą dėmesį ir jūsų ministerija tą daro, Europos parlamentas čia galėtų imti iš jūsų pavyzdį. E, manau, kad dabar pribrendo laikas e, pradėti gyveninti pirmiausia parengus gyvūnų apsaugos strategiją, numatant mažesnius e, transportavimo atstumus, <clears throat> nes milijardai gyvūnų visame pasaulyje ir Europoje e, laukia, kol e, bus pagerintos jų gyvenimo e, sąlygos. Džiaugiuosi ir dėkoju Jums už gyvūnų gerovės platformos iniciatyvą, tačiau jos nepakanka, nes aš tikiuosi, kad daugelis valstybių narių paragins komisija parengti naują gyvūnų gerovės strategiją. Milijonai migruojančių paukščių uh, uh, savo kelionės metu uh, nusileidžia Maltoje pailsėti. Šiuo metu yra dėl to pats medžioklės sezono įkarštis ir dėl to nužudoma labai daug migruojančių paukščių. 10 tūkstančių <clears throat> E, medžiotojų Maltoje e, e, nušauna tiek legaliai, tiek nelegaliai kiekvienais metais labai daug putpelių kitų paukščių ir tai prieštarauja tarptautinėms sutartims, atitinkams sustarimus. Taigi noriu paklausti, ką jūs renkatės, ar Malta kaip viduržėmio jūros rojų migruojantiems paukščiams, ar pragarą kuriame medžiotojai. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas ministrė. Jūs keletą kartų paminėjote, kad Europa buvo vilties, klėstėjimo ir taikos modelis. Ir a, tai jau įtvirtinta daugeliu veiksmų. Ta būtina priminti Europos žmonėms. E, žmonės turi prisiminti, ką Europa atnešė, nes ir patys ūkininkai dažnai apie tai pamiršta. Patys, pats žemės ūkio sektorius pamiršta, kokia svarbi yra bendra žemės ūkio politika. Jūs e, išskiriate e, žemės ūkio problemas. Aišku, tas rytis nėra tokia pati ekonominės veiklos rytis kaip kitos. Čia e, jūs paminėjote taip pat vandens kultūrų sritį, sanitarijos sritį ir panašiai. Bet nepakankamai daug kalbėjote apie kainas. Gal galėtumėte apie tai plačiau pakalbėti, nes uh, Dabar ūkininkai e, susiduria su milžiniškais kainų sviravimais, kas kartais tiesiog sužlugdo jų ūkius. Gal galėtumėte šiek tiek papasakoti, ką darysite kainų sviravimo klausimu. Ir dar vienas sektorius, kurį jūs išskiriate, e, tai yra gyvūnų gerovė. Norėčiau priminti, kad šis rytis labai svarbi, ypač kai kalbam apie e, gyvūnų žudimą, skerdimą. Uh, E, jų transportavimą ir e, skerdiklas. Jūs kalbėjote, kad reikėtų supaprastinti e, reglamentavimo sistemas, bet supaprastinimas yra taikytinas ne tik bendrai žemės ūkio politikai, bet apskritai visoms politikos rytėms. Na ir paskutinis pastebėjimas, klausimas, kuris man labai rūpi, nes aš esu iš miškingo regiono, tvarių miškų klausimas. Gal galėtumėm šioje srityje padirbėti, nes tai yra nepaprastai svarbu ir labai neretai mes apie tai tiesiog pamirštame. Dziękuję pani poseł Doc. Doc. Thank you. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas ministrė, sveikinu Jūs mūsų komitete. Aš išskirsiu uh, E, klausimą, apie kurį dar niekas šioje salėje šiandien nekalbėjo, įskaitant ir jūs, ministrė. ES turi užmesgusi labai svarbius priekybinius ryšius su Junktinė karalystė. Žemės ūkis yra viena iš svarbiausių priekybinių sričių. 2014 metais Junktinė karalystė eksportavo um, prekių už 16 milijardų Europos Sąjungą. Europos Sąjunga eksportavo 40 milijonų vertės, milijardų vertės žemės ūkio produktų į Junktinę karalystę. 43 procentai Airijos maisto produktų yra eksportuojama į Junktinę karalystę. 23 procentai Junktinės karalystės sūrio ateina iš Prancūzijos. Kita vertus, 50 procentų Junktinės karalystės avienos yra išsiunčiama į Prancūziją. Junktinės karalystės ministrė pirmininkė šią savaitę pasakė, kad labai norėtų dėrybose, e, pradėjus 50 straipsnio taikymą, aptarti prekybą prekiamis ir paslaugomis tarp Junktinės karalystės ir ES. Kadangi jūsų pirmininkavimo metu ES dėrybų pozicija bus formuojama ir gali būti, kad netgi dėrybos prasidės, kokių žingsnių imsitės, kad tos dėrybos palengvėtų? ir kaip užtikrinsime, kad abi dėrybų pusės būtų traktuojamos kaip lygiavertės partneriai šiame procese. Bardzo dziękuję. Pan poseł Branen. Toliau panas Branin. Um, thank you, Chair. Ačiū pirmininkė. E, aš turtas e, teisingai pastebėjo ir turbūt aš galėčiau teisingai pakartoti, kad nieko negalima padaryti su migruojančiais paukščiais. Na, tiesą sakant, galima pasitaisyti, jos galima iššaudyti ir, kaip aš suprantu, maltiečiai puikiai tą daro. Taigi galbūt vietinis e, kovos su paukščių gripu būdas ten būtų gana sėkmingas. Bet e, taip pat, reaguodamas į mandots, galiu pasakyti, kad <clears throat> iš tikrųjų dabar praktiškai e, siūlote tokį keistą sprendimą, e, tai yra siūlote tiesiog iš, iš, išmontuoti Europos Sąjungą, e, sprendžiant įskilusios problemas. Na, iš tikrųjų, štai jau ir prasidėjo. E, kai Junktinė karalystė priemė kvailą ir jokingą sprendimą išeiti iš ES, dabar atrodo atsiranda pasiekėjų. Tačiau mano esminis e, pastebėjimas būtų toks, kad per ateinančius pusę metų jūsų pirmininkavimo. E, skirkite visą dėmesį e, agromiškininkystiai. Agromiškininkystė būtų vienas iš būdų, kaip galima būtų iš tikrųjų panaudoti ribotus vandens išteklius, o tai padėtų nušauti kelias zuikius vieną šūvį. Ačiū, ponė Petir. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau šiltai pasveikinti ministrą atvykus į mūsų komitetą. Norėčiau išgirsti, kaip jis ketina elgtis su teisės aktais, kuris siekiama ES lygmenyje išgyvendinti įdingą, neteisingą, nesažininką prekybos praktiką. Kadangi mes žinome, kad e, ūkininkai e, šioje grandinėje yra silpniausia grandis ir praktiškai jiems tenka didžiausia rizika, jiems tenka visa našta. Taip pat valstybės narės, kurios e, ėmėsi savanoriško problemų sprendimo, galų galę nepaėgė jos įspręsti dėl praktikos, kuria, kurios laikosi supermarketų grandinės, kadangi mes matome, kad iš tikrųjų ūkininkai šiuo atveju iš esmės e, tampa aukomis ir e, patiria visas sunkiasias pasiekmes, kada kontraktai yra vienašališkai nutraukiami ir panašiai. Taigi aš manau, kad atėjo metas nutraukti tokią praktiką ir aš labai tikiuosi, kad pirminkauti Malta e, pateiks tam tikrų naujovių teisės aktų srityje e, tam, kad iš tikrųjų būtų galų gale atsikratyta nesažiningos komercinės praktikos. Ačiū. Panas Neko. E, e, ministrė, noriu pasveikinti jūs atvykusi pas mus. Aš jums ir komisarui Hogan esu pasiuntęs laišką, kurį pasirašė 15 parlamentarų iš 11 skirtingų e, valstybių narių, atstovaujančių skirtingoms politinėms frakcijoms. Ir šiame laiške mes e, reikalaujame, kad jūs pasiūlytumėte išeimo strategiją atsisakant e, sankcijų politikos, kurios ir, kur, kur yra taikoma Rusijai. Manau, kad metas atsisakyti e, šitų sankcijų, kadangi Rusija yra didžiulė rinka ES e, žemės ūkio sektoriui ir iš tikrųjų mūsų ūkininkams neturėtų tekti ta tarptautinių įtampų našta. Kita vertus, kadangi dabar egzistuoja tam tikras embargas, e, sustiprėjo konkurencija ES ir vėlgi galutinai nukenčia ūkininkai. Taigi, ar jūs ketinate ką nors daryti per savo pirmininkamą laikotarpį šio klausimu ir ką, jeigu ketinate? Kitas kalbėtojas. Ačiū, ponė pirmininkė, vakar vakare jūs dalyvaujate žuvininkistės komiteto posėdėje noriu Jums užduoti labai svarbų klausimą, kuris rūpi taip pat ir Niderlandų ministrui, tai yra tam tikrų išimčių iš, e, išlaikymas. Dabar Niderlanduose tūkstančiai ūkininkų laikančių 60 karvių turi e, baigti nutraukti savo veiklą dėl galiojančių teisės aktų, ir jie nieko blogo nepadarė, tačiau yra priversti savo ūkius uždaryti, taigi mums reikia jūsų paramos, būtent Niderlandų e, karves e, auginantiems pieną gaminantiems ūkininkams e, žinoma. Mes privalome atsižvelgti į mūsų ūkininkų rūpešius, juolab, kad padėjome taip pat ir Volkswagen koncernui, kuris iš tiesų sukčiavo. Ačiū ponas Marijas dabar. Ačiū ponė pirmininkė. Štai pat norėčiau pasisveikinti ir e, nuoširdžiai pasveikinti mūsų tarpę ministrą, palinkėti sėkmės jo darbe. Noriu pasakyti, kad greikijos ūkininkai dėl trejato politinių sprendimų šiuo metu yra nuskurdę trejetas sukėlė jiems labai daug problemų, neseniai ūkininkai žemdirbiai surengė didelio masto demonstraciją dėl taupimo politikos, kuri buvo primesta Graikijai ES. Žemdirbių padėtis dar labiau pablogėjo. ES atsisakė svarbiausių bežiaupė principo. Pagrindinis principas buvo bendrijos preferencija e, Šį principą pasitelkus ES ūkininkai ir žemės ūkis buvo apsaugotas. Komet Graikija 81 metais įstojo į Europos ekonominę bendryją, e, tuo metu tas e, buvo teikiama pirmenybė žemės ūkiui, e, buvo taikomi preferenciniai muitai, tuo tarpu dabar vadovaujamas PPO principais, dabar situacija keičiasi. Prezidentas Trumpas pasakė, kad jis vykdys protekcionistinę ekonomikos politiką, tuo tarpu Europa savo sienas ir toliau laiko atviras, o tai sudaro sąlygas ir toliau skursti žemės ūkį. Kaip Jūs vertintumėte dabartinės aplinkybės, atsižvelgiant į naujausius pokyčius, galbūt mes turėtume grįžti prie klasikinių BŽP principų, kurie buvo taikomi ir e, galiojo nuo ES įkūrimo, e, taikant atinkamas apsaugos priemonės. E, žinoma, reikėtų atsižvelgti ir į pasikeitusias aplinkybės, tačiau ar yra svarstamas tokios galimybės. Prezidentas Trumpas jau pradėjo gyvendyti savo politinius pažadus ir JAF ūkininkai iš to tikrai gaus naudos. Klausimas tik tai, sako pirmininkas, kiek Ta politika savo laiku e, protekcionistinį žemės ūkio kainavo ES biudžetui. Pone Tarabėlai žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Negalėjau dalyvauti nuo posėdžio pradžios, dalyvau kitame posėdėje, galbūt šią temą jūs minėjote, nepaisant to vis tiek noriu iškelti rūpmus klausimus. Brexitas, ponė Mei nori kietą Brexitą, tai jos problema, tačiau turite žinoti, kad kietas breksitas žemės ūkiai sukeltų problemų. Ir manau dabar reikia jau parengti tam tikrų priemonių seriją, <clears throat> nes e, įsivaizduokime, kad e, jungtinė karalystė priimėte atitinkamas e, sutartis ES tam, kad galėtų pati importuoti avieną Vilną iš Australijos, Naujosios Zelandijos. Mums neturėtų rūpėti Australijos, Naujosios Zelandijos žemės ūkis, taigi turėtume atsisakyti tų preferencinių sutarčių. Ponas Trumpas teigia America First, ar mes negalėtume pasakyti Europe First, Europa svarbiausia. <clears throat> Ir mes turėtume elgtis daug išmitingiau nei prezidentas Trumpas. Kalbant apie sojos importą e, iš e, trečiųjų e, šalių ir pasirašymus atitinkamus sustarimus, ar mes negalėtume dabar taikyti atitinkamų preferencinių muitų Ukrainos žemės ūkiui pro duktams e, turėtume pirkti, pavyzdžiui, kviečius, pašarinius kviečius e, <clears throat> iš artimesnių šalių. O ir e, taip pat reikia nepamiršti, kad tokia šalyje kaip Rumunija yra labai daug pašarinių grūdinių kultūrų išauginama, o mes tuo tarpu apsimesdami, kad kovojame su klimato kaita ir e, siekiame švaresnės aplinkos, vis tiek importuojame soją. Kalbant apie rinkų dereguliavimą, mes atsisakėme reguliavimo mechanizmo, kuris veikia veiksmingai, e, kuris buvo veiksmingas kelis dešimtmečius ir aš žinau, kad Europos komisija jau nebenori girdėti žodžio kvotos ir be to e, taryboje Taip pat šiuo metu dominuoja ultraliberalai, kurie nenori girdėti apie jokį reglamentavimą, tačiau tai mums vis tiek netrukdo <clears throat> susikurti problemų pieno, cukraus sektoriuje ateityje. Jūs, kadangi esate mažos šalies atstovas, vis tik tai turite galimybę dabar pasakyti, kad reikia patvirtinti veiksmingą reglamentavimo tvarką šiuose srityse Mišelis Dantanas rengia parlamentą pieno sektoriaus problemų tema, tačiau to nepakanka. Jūs, ponė ministrė, dabar turėtumėte aiškiai pasakyti rimtis iniciatyvos, kad būtų pradėtas taikyti naujas reglamentavimo metodas. Pirmininkas, taip, aš sutinku su jūsų nuomonė, kad susitarimai turi būti grindžiami partnerystės principą naudingi abiems šalims, nes priešingų atveju nebus galima kalbėti apie jokią partnerystę, ponai būdai žodis. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, domnule secretar. Îmi pare rău și mie că n-am ascultat uh, intervenția dumneavoastră fiind la altă comisie, însă... Ačiū, pirmininkė. Atsiprašau kolegų, kad negalėjau išklausyti šios diskusijos nuo pat pradžios, bet norėčiau <clears throat> pateikti Jums tokį klausimą. Ar Jūs e, esate susipažinęs su rytų Europos reiškiniu, kai žemė yra parduodama e, stambioms tarptautinėms bendruomenėms ir e, dabar milžiniškas Rumunijos teritorijos dalis valdo užsienio tarptautinės bendrovės. Vos ne 40 procentų Rumunijos žemės priklauso 10 ar 12 užsienio bendrovių. Tai yra labai e, rimtas ir negalestingas reiškinys. Mes e, Žemės ūkio reikalų komitete esame apie tai kalbėję. Ir norėčiau paklausti, ar nebūtų tikslinga ir taryba įsikišti šiuo atveju. Septynios ar aštuonios užsienio korporacijos, kurioms priklauso Rumunijos žemė, nėra net Europos kapitalo įmonės. Tai yra Sirijos, Libano ir dar iš kažkur kitur atvažiavusios korporacijos. Jos nepriklauso Europos Sąjungai, gal reiktų kažką tai čia daryti, reikėtų rasti priemonių, leisti Europos ūkininkams apsaugoti savo žemę. Mes visi turime e, ir taikome programas skirtas jauniems ūkininkams, bet gal reikėtų pagalvoti apie galimybės e, skatinti e, jų tarpę ir žemės įsigijimą, kad jie galėtų paskui patys tą žemę dirbti. Ačiū. 20 kolegų dar nori. E, norė, e, jums pateikė klausimus, temų įvairovė didelė. Dar vienas nori klausyti, ponas Takula. 21. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Ačiū, pane pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau sveikinti mūsų tarpę Maltos, Maltos ministrą. Labai svarbu, kad jūs pas mus atvykote. Labai svarbu užtikrinti e, tvarų e, miškų išteklių naudojimą. Jūs pristatėte dalį savo programos. Kaip toliau ketinate plėtoti uh, tvaraus miško ūkio koncepcija, jeigu jungtinėse tautose bus e, sulaukta tam pritarimo, nes manau, kad e, tvarus miškų ūkis yra labai naudingas kovai su klimato kaita, taip pat e, biologiniai įvairoviai skatinti ekologinį žemdirbystį. Kalbant apie žemės ūkio rinkas, kokiu veiksmu imsitės, jeigu situacija juose nepagerės, nors jūs to tikitės? Tokie būtų mano du klausimai. Čas lapama. Na dabar jau ministrė žodis vėl jums. Ačiū ponė pirmininkė. Be abejo, ilgas klausimų sąrašas, bet pamėginsiu, kiek galėdamas juos atsakyti. Taigi pradėsiu nuo klausimo, kurį kėlė ponas Ves. Ir taip pat ponas Andriu. Ir ponia Rodrygės, atrodo. tai yra dėl BŽP ateities po 2020-ųjų. E, sakant plačias diskusijas parlamente dėl galimos BŽP krypties po 2010 metų, ir tai dariau susidomėjęs iš tikrųjų, manau, kad visi man pritarsite, tai jog e, ateities politika turi būti orientuota į rezultatus ir turėtų pirmiausiai supaprastinti gyvenimą tiek ūkininkams, tiek nacionalinį administracinį. E, komisaras Haugen taip pat patvirtino, kad komisijos komunikatas dėl uh, E, BŽP supaprastinimo ir modernizavimo turėtų pasirodyti iki metų pabaigos. Ir e, būtent dėl to aš jau nusprendžiau, kad e, kovo Žemės ūkio taryboje bus diskusijos šią temą taip pat. Toliau ponas Des taip pat valė antimikrobinio atsparumo klausimą. Ir iš tikrųjų mes primsime domen parlamento poziciją, ypatingai antimikrobinio atsparumo e, e, klausimu. E, pirmininkaujantį Maltą be abejo stengsis pasiekti konsoliduotą tarybos poziciją pirmiausia ir kad ta taryba oficialiai būtų patvirtinta. Taip pat buvo dar vienas pastebėjimas dėl omnibuso pasiūlymo ir procedūrų supaprastinimo ūkininkams. Šį klausimą kėlė, atrodo, ponas Erdos ir ponia Miller. Mes tikimės, kad mūsų abi institucijos pajėgs parengti bent jau pirminės pozicijas dėl omnibuso pasiūlymo per šį semestrą. Tam, kad galėtume kaip galima anksčiau pradėti darybas. Balandį aš planuoju taip pat ir ministram pateikti kompromiso teksto pasiūlymą, projektą dėl tinkamų nuostatų su žemės ūkiu ir vėliau žemės ūkio taryba E, tars lemia žodį dėl šitų nuostatų. Taip pat mes tengiamės e, siekti tolesnės pažangos omnibuso pasiūlyme, kadangi tai mums leistų iš tikrųjų greitai ir e, veiksmingai pasiekti situacijos supaprastinimo tiek ūkininkams, tiek regioninės valdžios institucijoms. Kitas klausimas buvo susijęs su žemės ūkio ir klimatu. Klimato kaita. Ne vienas parlamentaras minėjo apie tai daugiausiai, ponia Muller. E, taip pat poniam Rodrygės. BŽP, kaip žinote, ypatingai nuo 2013 metų reformos, e, prisideda prie kovos su klimato kaita, nors be abejo ambicingi e, tikslai, kurie iškelti siekiant kovoti su klimato kaita, turėtų atsižvelgti į žemės ūkio ir miškininkysės specifiką. E, iš tikrųjų, ateityje kyla iššūkis gaminti dar daugiau maisto produktų, tačiau taip pat e, klimato e, kovos su klimato kaita tikslai turėtų būti pasiekti taip, kad tai nekeltų grėsmė žemės ūkio sektoriui. Mes siekiame, kad būtų primtas tinkamas reglamentas. Pirmininkatė valstybė supranta, kad procesų vadovauja aplinkosaugos taryba. Tačiau kadangi du pasiūlymai, kuriuos priemė bendros įsiekuros institucijos, e, gali turėti įtakos ir žemės ūkio sektoriui, tai žemės ūkio žunkysės taryba e, pasikeitė nuomonėmis dėl e, šitų pasiūlymų atinkamų punktų, kurie gali paveikti žemės ūkio sektorių. Išvados buvo pateiktos taip pat ir aplinkosaugos tarybai. Taigi Malta norėtų, kad žemės ūkio aspektai gerai atsispindėtų šituose planuose, kadangi žemės ūkio sektoris bus stambus elementas siekiant bendrą sprendimą. Toliau atsakant pan Hoslink klausimą dėl mytybos grandinės ir e, problemų su šito sektoriumi ir kaip gerinti ūkininkų poziciją maisto tikimo grandinė ir kaip kovoti su nesažininga prekybos praktika, tai yra tikrai svarbi tema, kuri dabar kuri reguliariai e, patenka į darybos darbo atvarkę ir e, tarybos išvados taip pat atsispindėjo, pirmikantį valstybę priemė domen taip pat ir parlamento savo iniciatyvą parengtas, parengtus pranešimus. E, ir taip pat e, e, Žemės ūkio komiteto konkretų įnašą. Dabar e, yra suburtos specialios darbo grupės ir taryba laukia, ką padarys komisija, kokius dokumentus pateiks, o taip pat laukia naujų tarybos išvadų. Pirmininkaujantį Maltą puikiai supranta šio klausimo svarbą ir tiesą sakant, aš ketinu kreiptis į komisarą Hogan, kad jisai apžvelgtų naujausius įvykius, naujausią pažangą šią temą ir atinkamas e, tezas bus įtrauktas į tarybos išvadų projektą. E, ir tikėkime, kad bus patvirtintas būtent per kovo Žemės ūkio tarybą. Dar vienas svarbus e, dalykas, kurį aš paminėjau per savo pradinį pasisakymą, yra ekologiškas ūkininkavimas ir apie tai kalbėjo taip pat keletas iš jūsų, skaitin poną Andrių, poniaus. Uh, Galiu patikinti Jūs, kad pirmininkaujantį Maltą <clears throat> yra tikrai pasiryžusi e, tęsti mūsų Olandų ir Slovakų kolegų įdirbį. Aš labai tikiuosi, kad e, vaisingas bendradarbiavimas nusistovėjęs su parlamentu ir komisija bus tęsiamas. Ir aš taip pat e, manau, kad visi suprantame, visi bendrai sutarėme, jog šitas dosie yra iš tikrųjų jautrus politiškai. <clears throat> ir Aš sutinku su išsakytom pastabom, kad e, tarp parlamento ir tarybos kai kuriais klausimais vis dar liko aiškių nesutarimų. Po diskusijų praeitą gruodį e, mes e, susitarėme, kad iš tikrųjų reikia apsispręsti, ką toliau darysime. Aš manau, kad tas tam tikras ramybės laikotarpis leido abiem teisėkros institucijom apmastyti situaciją, apsispręsti dėl tolesnių žingsnių Ir vėlgi mes sieksime glaudžiai bendradarbiauti su valstybėmis narėmis tam, kad darybose būtų pasiektas proveržis. Ir dabar jau mes pradėjome kalbėti su valstybėmis narėmis, bandydami išsiaiškinti, kas konkrečiai juos neramina. Aš tikiuosi, kad e, po viso to mums pavyks suformuoluoti naują kompromisinį tekstą ir tikėkime, kad tas kompromisinis tekstas tenkins valstybės narės. E, tačiau tuo pačiu mes palaikysime glaudžius ryšius su parlamentu, kadangi uh, Mūsų tikslas būtų atnaujinti darybų procesą, kadangi ir trialogas yra numatytas būtent kovo 22 dienai. Ir be abejo, neverta neminėti, kad 15 trialogo rezultatai ir konkrečiai reali pažanga, kuri bus e, pasiekta, ko gero ir bus geras rodiklis, kas toliau laukia šito dosie. E, buvo taip pat paminėtas paukščių gripas ir ponas Andriu ir ponas Aniu. Nežinau, ar teisingai ištariau pavardės. Paukščių gripo epidemijos iš tikrųjų yra labai rimti, labai rimta grėsmė ir ne viena valstybė narė neseniai nukentėjo nuo tokių protrukių. E, Praeitą pirmadienį Žemės ūkio taryboje buvo aptariama, ką daryti su nukentėjusiais gamintojais. Ir būtent dėl to pirmininkantė Malta dabar e, padarė šią temą vienu iš savo pirmininkavimo prioritetų. Beje, kalbame ne vien tik tai apie e, paukščių gripą, turime ir e, keulių marą, e, ir e, kitą sirgymą, apsibiozą. E, na ir tarybos darbo grupėje taip pat šitą temą bus nagrinėjama jau rytoj. Dar vienas svarbus pastebėjimas, dar vienas svarbi tema, tarptautinė prekybos santykiai, kuriuos paltė Pons Faran, pirmininkatė Malta ir toliau stebės e, viską, kas susijęs su žemės ūkiu e, vykstančiose darybose, prekybinėse sustarimuose, prekybiniai sustarimai su svarbiais partneriais, tokiais kaip Latino Amerika ir panašiai, kur ES turi iš tikrųjų E, tvirtų, e, aktyvių interesų, kurie leistų e, užtikrinti augimą su Europos Sąjungoje. Jie toliau sieks savo tikslų, tik tai svarbu, kad visą tai užtikrintų tolygų augimą visose sektoriuose, skaitant žemės ūkio. Na ir dar nuskambėjo vienas klausimas Dėl gyvūnų gerovės atsakysiu ponė Hezakam ir ponė Danant. Taigi dėkoju už klausimus šią temą. Mano patirtis per pasaros metus dirbant gyvūnų gerovės srityje tik tai stiprina mano stikinimą, kad Europos piliečiai iš tikrųjų vadovaujasi atsakomybės jausmu ir rūpinasi gyvūnais. Dėl to mes toliau ketiname palaikyti komisijos planą, kad būtų steigta bendra europinė gyvūnų gerovės platforma, e, kadangi toks, tokia iniciatyva jau buvo parodė, taryba ją palaikė. Tai leistų es teisės aktus teis, taikyti vienodai ir nusekliai visoje ES, taip pat leistų keistis geriausią praktiką. Ir prie savo pirmininkamą laikotarpį mes norime uh, E, taip pat akcentuoti suinteresuotų grupių indėlį, jo svarbą e, į tarybos diskusijas. E, ypatingai svarbu nustatyti tas rytis, kur reikia teisinio iškumo. Kaip pirmikantė valstybė mes ketiname E, prisidėti prie bent jau dviejų e, gyvūnų gerovės e, klausimas organizuojama renginių, tam, kad gyvūnų gerovė iš tikrųjų taptų aktualesnė mūsų pirmininkavimui. Mes taip pat norime ir Europą šiek tiek priartinti prie mūsų piliečių. Ir be abejo, naudosime visą ankstesnį įdirbį gyvūnų gerovės sityje. Mes manom, kad es platforma iš tikrųjų yra puikus forumas kur per atvirą bendradarbiavimą mes galime toliau platinti tokias idėjas. Kalbant apie gyvūnų transportavimą, dabartinis reglamentas e, viens e, brūkšnelis 205 e, dabar galioja ir komisija nepateikė jokių naujų iniciatyvų dėl gyvūnų transportavimo, dėl to taryba taip pat e, šiuo metu nesiema jokių iniciatyvų. E, tačiau kalbant apie naują gyvūnų gerovės platformą. Ne vienas delegatas pabrėžė, kad reikėtų kalbėti ne apie naujų reikalavimų parengimą Europiniu mastu, bet apie esamų tinkamą įgyvendinimą. Dar vienas iš mūsų prioritetų yra vandens ištekliai. Aš jau tą pasakiau iš pat pradžių ir aš esu sutikinęs, kad iš tikrųjų vandens valdymas, vandens išteklių valdymas yra labai svarbi tema. Taip pat e, neseniai vykusio renginio didžiąją apie tai, e, posėdžio Berlyne, kuriame aš dalyvavau, o taip pat ir būsimosios e, tarybos posėdžiuose, tai yra viena iš vyruojančių temų. Ir be abejo, čia reikėtų atspindėti apie trūkininkų poziciją. Taip pat norėčiau e, paminėti, na, tą vadinamą dramblį, porceliano parduotuvį, <laughs> Brexitą iš tikrųjų mūsų pusė, tai yra Europos institucijas, yra e, pasirengę pradėti darybą su Junktinė karalystė tada, kada jie aktyvuos 500 straipsnį. Tikimasi, kad tai atsitiks iki 2017 metų kovo pabaigos. E, be abejo, tada bus E, deramasi ir bus keliama sąlyga, kad prieiga prie vienos bendros rinkos be abejo reikalauja taip pat laikytis visų trijų e, Europos e, laisvių, kurios yra vienas iš pamatinių vertybių. Taip pat kai kas užsiminė apie miškininkystę, tiesą sakant, keletas iš jūsų užsiminė apie miškininkystę. Čia mes iš tikrųjų stengsime užtikrinti, kad ES miškininkysės strategijos principai būtų realiai gyvendami ir per savo pirmininkavimą mes tenksime suderinti e, Europos pozicijas su jungtinių tautų e, miškininkystės e, forumo išvadomis, kurios e, turėtų pasirodyti 2017 metais. E, be abejo, mes raginsime, kad valstybės dar netvariai valdytų savo miškų išteklius ir e, tokiu būdu turi būti įgyvenama e, miškų strategija. Be abejo, pripažįstant, kad e, ir komisija, ir, ir kitos Europos institucijos, ir valstybės narės yra kertiniai veikėjai įgyvendinant šitą strategiją. Tai labai svarbu, kad būtų pasiektas darnus miškų valdymas tapnių mastu. Pirmkantį valstybė stengsis paruošti valstybės narės e, būsimajam jungtinių tautų e, forumui, kuris turėtų vykti New York'e. Ir e, šiai sesijai pirmininkauti valstybė parengs tarybos išvadų projektą, kuris turėtų atspindėti ilgalaikės es e, pastangas sumažinti, sustabdyti miškų nykimą, e, dikumėjimą ir kitus panašius reiškinius. Na ir pirmininkatio Malta draugės su komisija bei es delegacija pristatys e, per NFF 12 e, sesiją šitą bendrą poziciją. E, taip pat kalbant apie mm, miškų darbo atvarkės įgyvenimą, e, pirmkatė valstybė stengsis <clears throat> glaudžiai bendradarbiavim su komisija. E, E, pasirūpinti, kad e, e, valstybės narės būtų nuolat informuojamas apie naujausius procesus, taip pat ir vyks, tai, kas vyksta dvi šalėse darybose dėl įvairiausių visos prekybos sustarimų, įskaitant miško medžiagos eksportą ir importą. Toliau noriu atsakyti Ponais, kuris e, atsiuntėms raštą, taip mes įgavome. Iš tikrųjų, kaip žinote, sankcijų klausimas yra labai jautrus ir dėl to aš pirmiausiai tarsiu su kolega iš užsienio reikalų e, skiriaus, e, tam, kad rastumėm kažkokį tai optimalų sprendimą. Na ir pabaigai. <clears throat> Nitratai. Dar viena tema. Ponas Pirik? Ne. Pone Pirik kalbėjo. Taigi mes suprantame, kokia yra nitratų situacija e, Olandijoje ir dabar kaip tik ten nagrinėjame šią problemą. Dar vienas klausimas, kurį kelia ponas Takula. Aš pasistengsiu e, pasirūpinti, kad e, taryba ateičiai stebėtų situaciją pagrindinėse žemės ūkio rinkose ir jeigu reikės, iš tikrųjų sektoriai bus teikiama e, parama, to pačiu bandant išsaugoti es žemės ūkio sektoriaus konkurencingumą. Ir nors komisija pastoviai stengiasi stabilizuoti rinką, ypatingai pieninkystės ir kiaulinkystės sektoriuose, e, taikydama tiek įvairias laikinasis priemonės, tiek ir iškodama naujų rinkų, skatintama e, ES produktų platinimą trečių šalių rinkose. E, Tačiau mes taip pat stengiamės e, teikti tiesiog neparamą tiem sektoriam, kuriam potencialiai iškyla pavojus. Na ir galų galia, pana Heisikam, kėlė klausimą būtent dėl medžioklės Maltoje. Kaip jūs žinote, čia mes e, esame es e, tarybos pirmininkai e, atstovavime visai Europos Sąjungai. Taigi negalime e, dabar gilintis į nacionalinės problemas, į vienos šalies klausimus. Tačiau aš netgi e, šiuo atveju norėčiau atsakyti man Brenin. Maltoje aš šiuo atveju tikrai norėčiau paneigti tą teiginį, kad, kad Malta yra kažkokia tai mirties žemė. E, E, paukščiams, migrantijos paukščiams. E, Maltoje galioja e, griežti paukščio apsaugos įstatymai, mes esame vieni iš lyderių paukščio apsaugos srityje, tačiau be abejo, kaip pirmininkatė valstybė, kuris sovauja 28 valstybėm narėm, mes negalime dabar gildytis į kažkokias nacionalinės problemas. Tačiau jeigu reikėtų, aš be abejo esu pasirengęs sutikti su individualiai su atskirais parlamentarais, kad galėčiau paaiškinti, kokia yra situacija sąsaja su šitą problemą. Ir netgi po šio e, oficialų sutikimo mes irgi galime dar pasilikti ir pasikalbėti, jeigu kas nors turi klausimų. Ačiū, pane ministrė, kad visiems atsakėte, o aš uždaviau klausimą apie Brexitą, apie ES strategiją dėl galimybės taikst, taikyti protekcionistinės priemonės mūsų žemės ūkija, kaip JAV ministras neatsakė į šios klausimus, atrodo, kad jam tos problemos netrodo svarbios. Nous pouvons suspendre la séance quelques minutes. Ouais. Euh, Galime padaryti kelių minučių pertrauką. Uh, uh, but... E, dvi šalis posėdis šiuo atveju turėtų, galėtų būti uh, suorganizuotas, bet aš manau, kad yra per anksti kalbėti. Brexit nežinoma, kaip kas bus. Wyraziliśmy taki pogląd, że... E, Mes taip pat pareiškime tokią nuomonę, kad uh, procesų dinamiškumas ir Junktinės karalystės e, aukščiausiojo teismo sprendimas verčia mus šiek tiek kitaip vertinti breksito problemą. Mums reikia elgtis šiek tiek e, apdairiau, vadovautis partnerystės principu, nesvarbu, kad niekas nenukentėtų. Žinoma, nukentės abi šalis, tačiau svarbu, kad e, ta padarysima žala būtų apribota iki minimumo. Ačiū, ponė ministrė, jūs e, ponas Denanon dar nori paklausti. Prašau. Pone ministrė, iš tiesų e, suprantu, kad dėl Brexito negalėjote atsakyti, tačiau ponas Tarbelai ir aš uždavėm jūs klausimą dėl kainų sviravimo ir dėl galimybių stabilizuoti ūkininkų pajamas. Tai yra labai svarbi sritis ir klausimas ateičiai. Czy jeszcze pani poseł Senela, tak? Da. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad ministras ir mano klausimą net sakė dėl e, lyčių lygybės žemės ūkyje. E, ir nevienodą moterų traktavimą, aš turiu omenyje e, teisės į e, ūkių turtą. Pons Būdada. Trumpai, ponė sekretoriau, aš paklausiu, ar jūs esate susipažinęs su tuo e, žemės ūkio nuodmenų sukoncentravimo keliose rankose, ypač rytų Europos šalyse. Mėly kolegos, visų problemų neaptarsime. Aš tikiuosi, kad pirmininkaujantį šalis tikrai šių klausimų nepamirš, galbūt, jeigu galėtume paprašyti trumpai sureaguoti e, į šios klausimus, tai galėtume dabar tą padaryti, nes ir taip jau labai ilgai diskutuojame. Aš e, siūlau susisiekti jums su savo tarnybomis tam, kad galėtume dvi šalius susitikimus suorganizuoti ir galėtume aptarti klausimus, į kuriuos šiame susitikime nebuvo atsakyta dvi šaliais pagrindais. Pirmkas, jeigu kas nori samesnių atsakymų, tai prašau kreiptis į tarybos pirmininką raštu. Ir e, manau, kad e, tikrai tarybos pirmininkas ir jo darbuotojai sureaguos ir atsakys jūsų klausimus. Dėkojame dabar už šią išsame diskusiją. Ir labai įdomų pirmininkavimo prioritėtų pristatymą būsimojo pirmininkavimo pusmečio jūsų pirmininkavimu baigsis e, Niderlandų, Slovakijos ir Maltos e, bendras trijų valstybių pirmininkavimas. Manau, kad tai bus tikrai e, gera pirmininkavimo ciklo. Pabaiga džiaugiuosi, kad paminėjote vandens išteklių problemas, jos yra labai svarbios, linkime sėkmės, tikimės gero bendradarbiavimo, labai ačiū. Labai ačiū. Dabar skelbsime vienos minutės pertrauką, kad galėtume ir po to tęsime darbus. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. And for that. zgodnie. Ale ja zapowiedziałem tylko minutę przerwy. Aš tik minutės pertrauką paskelbiu, minutė jau baigėsi. Atsižvelgdami į gautą prašymą dabar svarstysime 19 darbo tvarkės klausimą. Taigi suteiksiu žodį pana Nikolsonui. Jis e, pristatys apsirūpinio maistų temą. Mes rengėme nuomonę dėl atitinkamo pranešimo. Kiek pamenu, ponas Nikolsonas ir aplinkos komitete dirba, taigi nuomonės rengimas neturėtų vykti sudėtingai. Prašau tų svečių, kurie atvyko tikėdamėsi, kad mm, bus svarstamas Ukrainos klausimas pono Valensus komisijos atstovų. Dabar šiek tiek luktelėti. Dėl techninių priežasčių turėjome pakeisti darbo tvarkę, žodžiu, teikiu panu Nikolsonui. Uh, labai ačiū pirmininkė, aš labai džiaugiuosi, kad turiu galimybę renkti šio komiteto vardu nuomonę apie maisto atlikas. Ši problema tampa vis aktualesnė. Be abejo, e, ekonomiškai, ekologiškai ir socialiai e, maisto atlikos kainuoja nepaprastai daug. Europoje kiekvienais metais yra išvaistomos milžiniški kiekiai skaičiuota, kad 143 milijardai galėtų būti kainuotos tos atlikos. Aš e, stengiuosi kalbėti labai atsargiai ir nenoriu pažeisti atsakomybės ribų, nes už viską yra atsakingas Envi komitetas. Envi komitetui priklauso maisto temos apskritai. E, tiesą sakant, nuo to momento, kai maistas palieka e, perdirbėjai ir pasiekia vartotoją. Ir per tą etapą gali labai daug atsitikti. Bet uh, E, Envi komitetas kalba visai kitomis temomis. Mes turim e, kalbėti apie e, tą maisto produkto gyvenimo kabutėse etapą nuo ūkininko iki perdirbėjo. Be abejo, dėmesio šiai sričiai turime skirti daugiau. Envi komitetas, kaip jau sakiau, yra pagrindinis rengiant šį dosiją, tačiau labai svarbu, kad Žemės ūkio komitetui suteikta galimybė išsakyti nuomonę, nes labai dažnai žemės ūkio pusė šioje problemoje yra pamirštama. Todėl mano nuomonė labai svarbu pasinaudoti šią progą ir Žemės ūkio komiteto nariams sutelkti dėmesį į e, maisto švaistimą ūkiją ir kaip gamintojams galėtumėm padėti, kad to švaistimo būtų mažiau. Reikia ieškoti sprendimų, kaip e, maisto atliekų švaistimas nuo ūkio iki prekybos centro ir iki vartotojo galėtų būti sustabdytas. Manau, net tai būtų naudinga visiems. Pirmiausia, savame suprantama, kad ne vienas ūkininkas nenori uh, gaminti atliekų. Ūkininko pragyvenimo galimybės yra susijusios su tuo, ar jisai sugeba savo produktus pateikti rinkai ir jeigu produktų yra prarandami ūkio lygmenių, tai jis tiesiog praranda pinigus ir švaisto investicijas. Taigi, ūkininkų pagalba gali būti labai rimtas sprendimas. Ūkininkų lygmens iniciatyvos e, labai dažnai e, pasiūlo gerų ekonominių sprendimų ir įvertina tikrąją produktų vertę, nes neretai e, daug produktų patenka į atliekas, o socialiai inovatyvūs projektai leidžia panaudoti tuos maisto produktus, kurie anksčiau būtų buvę išmesti į šiukšlių maišus. Uh, pažangus e, gamybos metodai yra labai naudingi šiuo metu ir galimybė naujoves panaudoti leidžia taip pat e, optimaliai sumažinti atliekų skaičių, kiekį. Tačiau aš pripažįstu, kad e, išlieka labai sunku kiekybiškai įvertinti maisto švaistimą iki pirminio perdirbimo etapo. Uh, E, galėčiau keturias valstybės išskirti, kurios geriausiai renka duomenis apie maisto produktų švaistimą ūkio lygmenių, bet aš nenoriu jokių papildomų administracinių kliūčių numatyti. 40 milijonų tonų e, yra iššvaistoma Europos Sąjungoje ūkio lygmenių ir e, tai yra susiję su uh, šalutinių produktų išmetimu ir kitų produktų, kurie ūkio lygmenių yra išbrokuojami išmetimu. E, labai svarbu čia taip pat yra kalbėti apie atsekamumą produktų. Dar kartą akcentuosiu e, investavimą į apdorojimo technologijas naujoviškas, į inovacijas šioje srityje. Tokiu būdu ūkininkai gali greičiau patekti į rinkas ir pasiekti vartotojus. Tačiau tokios inovacijos turi būti finansuojamas bendradarbiaujant uh, pavyzdžiui, gamintojų organizacijoms. Aš manau, kad tai būtų labai svarbu. Taip pat norėčiau, kad būtų daugiau atliekama mokslinių tyrimų ir renkama daugiau informacijos apie patekimo rinkas galimybės alternatyviems produktams. Vėlgi čia turiu galvoje tuos produktus, kurie neretai būtų sumesti į silos obačką. E, turime pripažinti, kad e, visi turbūt girdėjom, kaip e, ūkininkai ieško antrinių rinkų ar net perdirbiai turi ieškoti ant pašalinių antrinių rinkų e, labai skubiai dėl to, kad priekybos centras nusprendžia vieno ar kito produkto nepriimti, tai gali būti dėl daugelio priežasčių, gali būti, kad standartai netenkami, gali būti, kad gamybos metodai šiek tiek skiriasi nuo to, kas yra oficialiai numatyta, nuo, tai gali būti ir susijęs su vartotojų poreikių pasikeitimu. E, nes e, žinia, Dabar vartotojai vis dažniau galvoja apie sezoninių produktų pirkimą. E, mes suprantame, kad dabar jau yra keliama įvairiausių iniciatyvų, pavyzdžiui, e, nestandartinių maisto produktų rinkimas ir tai pasiteisina. Aišku, turime keisti vartotojų požiūrį, vartotojų švietimas, mokymas yra labai svarbus ir tai gali padėti mažinti atliekų švaistimą tiekimo grandinėje. Taip pat galiu pasakyti, kad labai norėsiu išklausyti kolegų šiame komitete, kokiu jie turi minčių šią temą ir aš kartu su šešėliniais pranešėjais šią nuomonę rengu. Suprantu, kad laiko yra nedaug, todėl e, dabar jūsų daug neapsunkinsiu, bet aš šiandien su dėliu sudomė išklausysiu, ką kolegos norės pasakyti. Ačiū. Dėkujame, panie pošlė. Ačiū labai, ponė Nikolson. Dabar iškart suteiksiu žodį Pan Sarabela. Prezident. Ačiū, ponė pirmininkė. Mielas Džimai. Iš tiesų, aš tau labai dėkoju už nuomonės projektą, nes pritariu didžiai daliai to, ką tu ten įvardyji. Uh, Priminsiu, kad šią temą jau esame e, dirbę, kai svarsime Solvatore Karonė pranešimą prieš keletą metų. Jau tada kalbėjome apie maisto švaistimą ir būtinybę su tuo kovoti. Galiu priminti, kad 90 milijonų tonų maisto produktų ES reiškia 179 e, kg vienam žmogui per metus. Ir galime pasakyti, kad visa maisto gamybos grandinė, skaitant ir patį žemės sektorių, yra atsakinga už maisto švaistimą. E, ūkininkai patys imasi įvairių iniciatyvų, pavyzdžiui, renka nestandartinius maisto produktus. Galbūt reikėtų pagalvoti, ar nereikia peržiūrėti pateikimo prekybai normų, kurios kartais yra santykiniais e, sumetimais nustatytos. Pavyzdžiui, jeigu kas nors e, negražiai atrodo arba, pavyzdžiui, e, yra pažeistas e, toks pažeidimo elementas dažnai yra prisimenamas tarsi palyginama su kareiviais, kurie būdavo sužeisti, bet paskui išgydomi ir nepaisant to, jie galėdavo funkcionuoti visuomenėje. Pavyzdžiui, dėlės parduotuvėse dabar galime matyti morkų, kurios yra nelabai gražios, turbūt yra įpjautos, galbūt įkirstos, bet jų kokybė nuo to niekiek nenukenčia, tik tai estetiškai jos yra prastesnės. E, taigi projektai galėtų būti žymiai drąsesni. Dabar labai daug dėmesio mes suskiriame žemės ūkiui, tokia yra mūsų nuomonės apimtis. Bet mes supraskime, kad maisto švaistimas neapsiriboja vienu sektoriumi. Ir ne tik žemės ūkėje apie tai turėtume kalbėti, taip pat ir žuvininkystėje, taip pat ir socialinėje politikoje, net ir fiskalinėje, ekonomikos politikoje. Uh, nes suprantame, kad vienašališkai PVM turėtų būti sumažintas tada, kai e, produktai yra nestandartiniai. Vietoj to, kad tie produktai būtų išmesti dar komisijos nariui šiame, tai aš siūliau prieš kurį laiką, kad e, gal e, turėtumėm net nulinį PVM taikyti tokiems produktams, kad parduotuvės būtų skatinamos tuos produktus geriau išdalinti nemokamai, negu juos sunaikinti. E, E, aišku, pagal bendrą žemės ūkio politiką turime atsižvelgti į kainų sviravimus, į Rusijos embargą. Dėl to teko nemažai e, su, su, sunaikinti produktų. E, taigi turime kalbėti apie bendradarbiavimą tarp žemės ūkio gamintojų ir tų labdaros organizacijų, kurios dalina maisto produktus nemokamai. Bus žmonių, kurie sakys, kad aš esu jau nusenęs parlamentaras, kuris vis šneka apie tą patį ir tą patį. Uh, Ir aš galiu pasakyti, kad E, jeigu mes gaminam daugiau negu rinkai reikia, tai jau automatiškai sukuria maisto švaistimą. Ir yra tokių, kurie sako, kad ES sukuria tą švaistimą. Ir tada vėl aš kreipsiuosi į Europos komisijos ultraliberaliuosius ir tarybos vyriausybės atstovus ir sakysiu, grįžkim prie reguliavimo metodų, kurie nustatytų deramus gamybos kiekius ir taip jau išvengtumėm didelio maisto švaistimo. Galbūt, ir čia aš jau baigiu, uh, E, mes taip pat turėtumėm e, pergalvoti e, daržovių ir vaisių platinimo dalinimo mokyklose programą. Tai yra privaloma šviečiamoji priemonė ir aš manau, kad tokiu būdu mes paskatintumėm vaikus sveikiau maitintis, geriau daugiau valgyti daržovių, vaisių. Tuo pat metu mes padėtumėm gamintojams. Vietoj to, kad tie gamintojai ieškotų išorinių rinkų, aišku, jiems tai yra labai įdomu. Aš suprantu, kad mes negalėsim konkuruoti su Afrikos pieno gamintojais, pasiūlydami savo keistą iš pieno miltelių pagamintą miltą, pieną, bet aš manau, kad e, galime rasti pakankamai e, gerų konkuravimo galimybių ir vaikams, pavyzdžiui, gal geriau pasiūlykim tokiu atveju šviežias vaisių sultis, negu kažkokius tai gazuotus gėrimus. Žinom, kad vaikų nutukimas Europoje dramatiškai auga, todėl pagalvokime apie tai, kaip mūsų ūkininkai galėtų bendradarbiauti su mokyklomis ir kaip galėtų gaminti jų labui daugiau. Nie wiem, dlaczego jak pan mówił o otyłości, patrzył pan na mnie. No. Nežinau, jūs minėjote nutukimą. Kažkodėl žiūrėti į mane, nežinau kodėl. Na tiesą sakant, suprantu. Proszę Państwa, bardzo proszę o skrócenie wypowiedzi. O... Bet kuriuo atveju, kolegos, kalbėkite trumpai. Prašau, minutė pusantros maksim. Pana Miller. Pone pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjai Džemsui Nikolsonui už e, puikiai parengtą pranešimo projektą. Man labai patinka pirmas, trečias, penktas ir šeštas punktai. Maisto produktų e, praradimas gamintojams reiškia ir pajamų praradimą. Ne vienas ūkininkas nėra suinteresuotas gaminti kažką, kas po to bus išmetama į šiukšlyną. Taip pat e, ir maisto produktų panaudojimas pašarams yra pabrėžiamas atitinkamos papildomos rinkų galimybės, kurios atsiveria ūkininkams apdarojimo metodai, kompostavimas, kuris įtraukiamas į bendrą vartojimo ciklą. Tačiau noriu pasakyti, kad problemų e, apsirūpinimo grandinėje maisto produktais daugiausiai sukelia vartotojai, gamintojai tik 19 procentų, vartotojai 35 procentus, taigi Ir tas svertinis poveikis čia yra didžiausias vartotojų. Privačiose namų ūkiuose dažnai nepakanka informacijos, reikia pasinaudoti kitais e, komunikacijų, komunikacijų kanalais tam, kad atitinkama informacija pasiektų vartotojus. Man geriausias pavyzdys ES yra e, keitimasis informacija Aš norėčiau, kad į pranešimą būtų įtrauktos nuostatos apie galimybės ieškoti sprendimų, o nenurodyti, kaip problemos turi būti sprendžiamas. Labai daug idėjų sklaido, taip pat ir privačiame sektoriu reikia tik jas tinkamai sukoordinuoti. Ačiū pranešėjui, džiaugiuosi, laukiu būsimo bendradarbiavimo. Aš e, manau, kad diskusija labai įdomi, tačiau prašau nekartoti ne, ne jūsų kitų minčių, e, kad diskusija galėtų vykti greičiau. Ačiū, ponė pirmininkė, šią savaitę jau aplinkos komitete vyko atitinkama diskusija. Manau, kad yra labai gerai, kad mes susitelkėme čia ties ūkininkų problemomis gamybos problemomis, tačiau taip pat turėtume daugiau dėmesio skirti ir žiediniai ekonomikai. Kolegos e, pagristai paminėjo, kad e, dėl įvairių priežasčių e, maisto švaistimas tampa ir pajamų netekimu arba praradimu. Ūkininkams taip pat reikia nepamiršti ir oro sąlygų, pavyzdžiui, kruša gali sunaikinti didelį dalį kukurūzų derliaus ir panašiai. Taip pat reikia paminėti, kad maisto produktų švaistimas smarkiai prisideda prie CO2 išlakų didinimo, taigi reikėtų pagalvoti ir apie tai, kaip būtų galima panaudoti maisto produktų atliekas deginimui, šilumos gamybai, atsiribojant nuo ideologinių diskusijų. Noriu įspėti, kad Marko Tarabėlos pasiūlymais nesivadovautumėte, nes jie jau anksčiau neveikė. Problema yra ta, kad maistas smarkiai atpigo. Ir daugelis vartotojų paprasčiausiai negalvodami išmeta uh, apsibaigusio galiojimo maisto produktus į šiukšlyną net nemirktelėje dėl to, kad taikomas kainų dempingas maisto produktų ir būtent šioje srityje mes turėtume dirbti labiau pasiraitovę rankojas. Ačiū už dėmesį. Nepaisant to, kad maisto kainos yra žemos, nereiškia, kad maistas pigus visiems, nes mažiau uždirbantis maistui turi išleisti ženklę savo pajamų dalį. Pone Petir žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau pasveikinti kolegą Nikolsoną su puikiai parengta nuomonė <clears throat> Svarbu užtikrinti ES politikos nuoseklumą, siekiant e, veiksmingo efektyvaus išteklių valdymo. Kalbant apie maisto švaistimą, ši problema yra susijusi su tuo, kaip e, mes vadovaujamės etikos principais Manau, kad maisto perdirbimo pramonė prisideda prie maisto švaistimo 19 procentų, gamintojai 10 procentų, mažminė priekyba 5 procentais, vis tik tai daugiau nei 50 procentų maisto yra išmetama namų ūkiuose. Pas Nikolsonas mano, kad ūkininkai gali šią problemą įspręsti, jam pritariu, manau, kad maisto švaistimas šeimininėse ūkiuose persiduoda ir e, atsispindi ir prarandamuose pajamose kiekvieną kartą dėl gamtinių nelaimių, taip pat dėl Rusijos embargo, ūkininkai praranda tam tikrą pajamų dalį, todėl <clears throat> negali tinkamai pasirūpinti savo šeimomis. Siekiant šias grėsmės sumažinti, mes turėtume pamėginti ir toliau pritaikyti įgyvendinamasias priemonės, pavyzdžiui, siekiant gaminti maisto produktus ten, kur jie yra auginami. Galėtume pasitelkti tam tikras mokymo programas, ragindami vaikus uh, vartoti kuo daugiau šviežių maisto produktų. Tokia programa buvo gyvendinama 15 metais, taip pat nemokamas pieno vaisių daržovė dalymas mokyklose buvo pakankamai energingai ir gyvai svarstamas šiame komitete ir mes e, galėjome savo poziciją apginti. Kalbant apie maisto švaistimą, vartybės narys turėtų imtis grįžtesnių priemonių importuojamo maisto atžvilgių, to, tų maisto produktų, e, kurį dideliais kiekis bando pardavinėti e, prekybos centrai. Sudarys ilgai kalbančių e, kalbėtojų sąrašą, tai jūs turite galimybę jį patek, patekti, ponė Šrair. Aš pirmininkai pamėginsiu kalbėti trumpai. Pirmiausia, Niderlanduose, kuomet kalbame apie maisto atliekas, tai labai daug nesunaudotų maisto produktų yra panaudojami paš, kaip pašarai kiaulio auginimo fermose. Albert e, Hein e, Taip pat labai daug nepanaudotų maisto produktų mm atiduoda nemokamai maisto bankams. Galbūt būtų galima pasinaudoti Junkerio fondo lėšomis, kad panašius projektus galėtume finansuoti. Pabaigai svarbiausias dalykas, neturėtume pradėti įgyvendinti plataus masto e, švietimo kampanijos apie tai, e, kokį maistą apskaitai žmonės turėtų pirkti, jeigu nori e, kažką E, gaminti namuose. E, e, ačiū, tikiuosi neviršiau dviejų minučių. Labai ačiū. Tik minutę kalbėjote, ponas Takula dabar. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti Džimui Nikolsonui už konkrečiai tolygiai parink, parinktą nuomonės projektą, tai yra puikus pagrindas tolesniems darbams. Džimas puikiai padirbėjo, kadangi vis didėja klimato tarša ir klimato kaitos procesai yra nesustabdomi gali greit laiku taip atsitikti, kad maisto produktų jums trūkti ir maisto produktų grandinė visi turi prisimti savo atsakomybę, gamintojai, priekybininkai, vartotojai taip pat svarbu, kaip tie nepanaudoti maisto produktai būtų toliau panaudojami, kaip su jais toliau turi būti elgiamasi. Suomijoje dabar buvo sukurta technologija, kurią pasitelkus galima e, vietos lygmenių gaminti biodegalus iš tų maisto atliekų. Ir manau, kad ES e, čia taip pat galėtų pasinaudoti Suomijos teigiamą patirtimį. Ponas Andriu, prašau. Oui, merci, monsieur le président. Je pense que cette question du gaspillage alimentaire est une question majeure. Je voudrais... Ačiū. Dėkuoju Džimui už kokybišką darbą ir aš pritariu didžiai dalį, ką jisai pasakė, ypač dėl e, pasiūlos ir paklausos pusiausvėros poreikio ir maisto bankų vaidmenį. Aš prie šio pranešimo norėčiau vieną dalyką pridurti. Švaistimas e, žaliavų lygmenių, gamtinių išteklių lygmenių, apie tai dažnai nėra kalbama. Manau, kad tai yra įdomus elementas, ypač kai kalbama apie dirbožėmį. E, mūsų pasirinktas e, gamybos modelis neletai didelę dalį gamtinių išteklių tiesiog išbraukia iš e, panaudojimo sąrašų. Ir aš manau, kad tokiu būdu mes akivaizdžiai prisėdedam prie maisto švaistimo, maisto gamybos galimybių švaistimo. Ačiū, ponė pirmininkė, kalba ponas Zantan. Ir aš norėčiau pasveikinti pranešėją, parengus tokią nuomonę, norėčiau grįžti prie dviejų problemų, kurios, man atrodo, labai aktualios. Viena vertus, kaip jau buvo pasakyta Marko Tarabelas, vartotojai savo šaldytuvose per daug turi maisto ir dėl to jo yra labai daug išvaistoma. Ir kodėl iš dalies taip yra? Dėl pakuočių dydžio. Vartotojas yra priverstas pirkti daugiau negu reikia, dėl to, kad supakuoti produktai yra per dideliais kiekiais. Mes turėtumėm galvoti apie taip pat tam tikras akcijas, kai kartais, pavyzdžiui, sakoma, pirkite 2 kg už vieno kainą, arba pirkite 3 kg ir mokestė tik už 2. Ir tai jau yra per daug vartotojui. Taip pat turim kalbėti, pavyzdžiui, apie E, realius suvartojimo poreikius. E, apart sulčių turbūt nieko daugiau mes tokiais kiekiais negalim suvartoti. E, Tarabela apie tai kalbėjo. Taigi, be, kai kalbame apie švaistimą, mes turim kalbėti apie pakuočių dydį, pakuočių formą ir jų vaidmenį pačioje pardavimo grandinėje. Ačiū. Ponas, ponas Zullo. Grazie Presidente, anche faccio i complimenti a... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ir aš sveikinu pranešėją parengus tokį dokumentą atliktas geras darbas. Informacija apie maisto švaistimą e, visai maisto graidiniai turi nepaprastai daug padarinių, nuo gamybos iki platinimo, iki pat galutinio vartotojo. Pagalvokime apie poveikį aplinkai, poveikį dirbožėmiui, vandeniui, e, šiltnamio efektą sukeliančių dujų mastams. Tai suprasime, kad teršiame dėl be jokių priežasčių. Dar galim pakalbėti apie maisto atliekas. Didžiaja dalimi tai priklauso nuo mūsų mytybos įpročių, maitinimos įpročių, nuo to, kaip šeimos planuoja savo uh, maitinimo uh, sistemą. E, be to, aišku, pervežimo sistemoje nemažai maisto yra išvaistoma. Uh, turim suprasti, kad e, žemės ūkio produkcijos gamintojai kartais neteisingai supranta, kas bus skiriama, pavyzdžiui, pašarams, kas bus skiriama maisto produktų gamybai, paskui skiriama biologinio kūro gamybai ir dėl to yra neproporcingai pasiriamami kiekiai. Aš e, suprantu, kad padaryti galime labai daug, bet visų pirma galvokime apie technologinius pokyčius ir perdirbimo metodų pokyčius. E, jiems turi būti skirta daugiau dėmesio negu bet kada anksčiau. E, Iš esmės du pamatinius dalykus išskirčiau ir atkreipčiau jūsų dėmesį juos. Prieš pradedami mažiau vartoti, e, tenkimės e, apriboti industrinių ūkių mastus. Pagalvokime apie mažus ūkius, apie vidutinio dydžio ūkius. Turi būti gaminama tai, kas reikalinga, tai, kas yra kokybiška ir vartotojai turi būti geriau informuojami apie tai, ko jiems iš tiesų reikia, kad jų poreikiai būtų deramai tenkinami. Taigi tikslingos informacijos teikimas vartotojui yra labai svarbus, kad vartotojas galėtų e, bendradarbiauti su gamintoju ir e, apie deramai turi būti informuojama visa maisto gamybos ir vartojimo grandinė. Ponas Flanagan, aš dėkuoju ponu Nikolsonui už įdomų pranešimą, labai svarbi tema. Man atrodo, kad pagrindinės galvos skausmas yra toks. Stenkimės nešvaistyti maisto patys, kad ir ką e, bedarytume, supraskime, kad reikia sutvarkyti anerobinį virškinimą. E, vienas e, dalykas, kurį norėčiau pridurti, aš savo namuose labai daug išvaistau maisto. Aš rankant širdies pridėjęs galiu pasakyti, kad tą darau. Patys asmeninę atsakomybę apsiimkim. Nustokim švaistyti maistą. Neišmesinėkim maisto. Viskas prasideda nuo mūsų pačių, nes jeigu mes patys akių netmerksim, tai kas kitas tą padarys. Aš įsivaizduoju, kad tai priklauso nuo švietimo, nuo mokymo. Jeigu žmonės būtų tą temą mokomi, uh, tai e, pasiektumėm naudos. Ir apie tai turėtų būti kalbama, pažiūrėjau, per darbų pamokas mokyklose. Turi būti e, mokomi vaikai tokių dalykų, apie ką žmonės anksčiau negalvojo. Mano mama niekada nebuvo girdėjusi apie žiedinę ekonomiką ir niekada nebūtų įvardinusi savęs kaip ekologiškos e, veikėjos. Bet jeigu likdavo vakare bulvių, tai ji niekada jų neišmesdavo, juos, jas visą laiką kitą dieną panaudodavo, blogiausia atveju šunį atiduodavo. Taigi mes turim stengtis mokytis gyventi. Kai aš persikraušiu čia į Briuselį, mano vaikai pradėjo eiti į belgišką mokyklą, e, tiksliau ne belgišką, europietišką mokyklą, paaiškėjo, kad iš viso nėra darbų pamokų, apie tai nėra kalbama, nes galvojame, kad vaikams tokių dalykų nebereikia. Reikia žmonės apie tai mokyti, taip mes įspręsime daug problemų patys nereiks e, sakyti, kad ES ar koks kitas didelis brolis gali priboti tai, kiek jūs valgote. Žmogus turi pats asmeninę atsakomybę už tai nešti dėl anerobinio virškinimo. E, Tarašų reglamentas dabar kaip tik yra atnaujinimas, jis yra peržiūrimas. Jeigu tas rytis nebus sutvarkyta, tai nebus anerobinio virškinimo. Taigi kairė ir dešinė turi bendradarbiauti, nes kitaip mes problemų nieko nespręsim. Bet aš akcentuoju asmeninę atsakomybę. Bardzo dziękujemy, czekamy na. Labai ačiū. Ir be abejo mes lauksime iš jūsų pusės daugiau iniciatyvų, kurias mes galėtumėm asmeninių lygmenių pritaikyti. Kurt, legată ceea ce înseamnă prevenirea risipei alimentare. Cu... Ačiū pirmininkė. Ačiū pirmininkė. Kalbant apie maisto švaistimo prevenciją, jau daug gerų dalykų pasakyta, bet vis tik tai yra vienas konkretus siekis. Konsoliduokime E, tiekimo grandinės trumpinimą. Kodėl reikia, kad grandinė būtų trumpesnė? Todėl, kad tokiu būdu e, žemės ūkio gamintojas galės parduoti savo produkciją e, netoli nuo savęs. Ir be to vartotojas galės visą laiką šviežių produktų turėti ir nebus gundomas pirkti daugiau, negu iš tiesų jam reikia. Nes jeigu nusiperka daugiau, galiausiai viską iš šiukšlių dėžę išmeta. Uh, E, nekalbėkime dviprasmiškai, stenkimės kalbėti apie atsakingą socialinę politiką, ir, e, nes kitaip mes pradėsim tampyti už ūsų Europos teisingumo teismą mes pradėkim kalbėti apie tai, kad žemės ūkio produkcija turi būti labiau vertinama. Jeigu kas yra nepagaminama, galbūt siekime skatinti kompostavimą, biologinės energijos vartojimą, <clears throat> tai jau išvengtų e, biologinių medžiagų patekimą iš šiukšlių dėžės. O ką dar padaryti, kad miškai nebūtų kertami? Kaip mes galime padaryti, kad visi energijos šaltiniai įmanomi išnaudoti? Europos komisija turi pritaikyti priemonių, uh, kad vietos savivaldybės turėtų galimybę laisvai nuspręsti, kokius e, alternatyvius energijos metodus pasirinkti. Pone Muiche. Äh, Noriu paprieštarauti teiginiui, kad e, maisto produktų švaistimas reiškia pajamų praradimą ūkininkams. Tai tik iš dalies tiesa, jeigu ūkininkai daugiau darbo įdėtų, kad sumažintų maisto švaistimą, nuo to nukentėtų jo veiklos rentabilumas. Taigi tai nereiškia, kad nereiškia tiesioginės paramos e, pajamų praradimo ūkininkams. Tai reiškia tik tai e, ūkininkų ūkių pajamų mažėjimą. Tas pats yra ir e, namų ūkiuose, kuomet yra e, skutamos dešimt didelių bulvių, o trys mažesnės išmetamos neskustos iš šiukšlių dėžio kartu su lūpinomis, nes neapsimoka jų skusti. Taigi čia reikia paprasčiausiai <clears throat> pasverti šios abu dalykus ir negalima būtų taip tiesiogiai tvirtinti, kad e, maisto švaistimas reiškia tiesioginį praramų pajamų praradimą ūkininkams ir namų ūkiams. Ačiū, pana Hauslingai, žodis. Aš taip pat noriu padėkoti už paminėtą temų ratą. Manau, kad turime kalbėti ir apie priekybos normas nes vartotojai kartais neturi galimybės e, atskirti, kadangi vartojimo e, laikas nurodytas e, jau suponuoja vartotojams būtinybė išmesti tą maisto prekę jam pasibaigus, tai nors taip iš tikrųjų nėra, dar būtų galima tos maisto produktus vartoti ir pasibaigus galiojimo laikui. Taip pat daugiausia maisto išmetama valgyklose, viešo maitinimo institucijose, nors būtų galima jį panaudoti kitaip mokyklų valgyklose. Didžioji dalis išmetamo maisto, maždaug 30 procentų, iš karto patenka į šiukšliadėžės. Taigi nepakanka apeliuoti vien tik į žmonių sąžinės, mes turime uh, imtis konkrečių priemonių tose sritise, kuriuose įmanomi politiniai sprendimai. Prancūzijoje sukaupta patirtis apie tai, kad prekybos tinklai neturi teisės išmesti maisto produktų, turi juos gražinti arba atiduoti labdaros įstaigoms, maisto bankams. Būtų vienas iš būdų šią problemą spręsti tik apeliuoti vartotojų sąžinę nepakanka, tai didelės naudos neatneš, reikėtų svarstyti konkrečius sprendimus, kad galėtume šioje srityje pasiekti pažangos. Tai yra sudėtinga tema, tačiau viena iš sričių, kurią galėtume parodyti savo veiklos efektyvumą. Dar noriu paminėti vieną tyrimą susijusi su bulvėmis. 35 procentai visų bulvių apskaitai niekuomet nepatenka į prekybos ir mytybos grandinę. Dažniausiai jos paliekamos e, laukuose, taigi geriausiu atveju laukiniai žvėris jas e, sugraužia. E, manau, kad apie šias problemas taip pat vertėtų kalbėti. Ačiū, dabar prašau komisijos atstovę ponę Korpulų trumpai sureaguoti į diskusiją, į užduotus klausimus. Prašau. Thank you very much, Chair. Uh, Ačiū. Norėčiau pradėti nuo to, kad pabrėšiu, jog Europos komisija yra pilnai pasiryšusi e, būti lyderė ES pasangose, kovojant su maisto švaistimu ir siekiant e, darnaus vystimosi planų e, per pusę sumažinti maisto atliekų skaičių iki 2030 metų. Mums tikrai labai įkvepia matyti tai, kad parlamentas masto panašiai. Dėl to mes Sveikiname ponas Boržą iniciatyvą ir taip pat aktyvų šio komiteto dalyvavimą, kuris ragina visų pirma imtis koordinuotų policinių veiksmų, kurie iškirstų kelią maisto atliekų sudarimui. Tačiau to pačiu nepakertant dabartinių maisto saugos standartų arba gyvūnų apsaugos. Dabar yra ruošiama visai lė konkrečių akcijų Europos komisijoje ir šitos akcijos, šitos priemonės yra išdėstytos žiedinės ekonomikos paketo dokumente. Svarbiausia, kad lapkritį komisija nustatė Europinę platformą e, dėl maisto atliekų ir maisto praradimo. Ir čia apžvelgiami tiek privatus, tiek ir valstybiniai interesai, e, įskaitant taip pat ir ES parangas e, spręsti maisto atliekų, maisto švaistimo problemą. E, komisarą Andriukaičių inauguravus e, šio forumo dalyviai aptarė daugelį klausimų, tarp jų ir temas, kurias kėlė šiandieną parlamentarai. Ir skaitant, pažiūrėjau, tai, ką minėjo panas Tarbela dėl bendrųjų maisto gamybos apimčių. E, taip pat tame kontekste Europos komisija ėmėsi priemonių tam, kad būtų skatinamas maisto dovanojimas. E, taip pat, e, kad nepanaudoti maisto produktai būtų panaudojami pašarų gamybai ir kad efektyviau būtų e, e, tiesiog žymos produktų galiojimo datos. E, taip, mat, maisto švaistimo įvertinimas yra labai svarbus prerekvizitas e, tam, kad būtų galima imtis veiksmingų priemonių. Tačiau dabar e, turimos priemonės, turimos metodikos nėra pakankamos, nėra efektyvios. Todėl dabar komisija stengiasi peržiūrėti maisto atliekų direktyvą e, ir pasiūlyti naujas priemonės, e, kurios reikalautų visose maisto tiekimo e, grandyse mažinti atlieką mažinti atlikų kiekį ir taip pat pateikti ataskaitą apie padarytą pažangą. Tačiau be abejo, tokia stebėsna reikalauja taip pat ir suvienodintų maisto atliekų ir maisto švaistimo vertinimo metodikų. Ir tam, kad tokia metodika būtų primta, o jinai gali būti primta ir patvirtinta tik tada, kada maisto atliekų direktyva bus primta. E, tačiau turi būti akivaizdu, kad turi būti iš karto aišku, kad e, tokia metodika nepims e, maisto nuostolių, kadangi tai nebuvo anksčiau laikoma prioritetinė veiklos sėdimi, argumentuoja to, kad es nėra maisto trūkumo ir taip pat, kad e, esama žemės ūkio struktūra leidžia riboti nuostolius pakavimo, auginimo, vėliaus nuėmimo ir kitose etapuose. Tačiau be abejo šią problemą teks anksčiau ir vėliau spręsti, kai tam reikės atskiro požiūrio. E, visų pirma, tai mes bandysime remti ūkininkus, kad jie e, taikytų novatoriškus sprendimus, pirmiausiai panaudotų jų esamus e, žemės ūkio politikos instrumentus. Dabar vyksta visai lė projektų Horizontų 2020 kontekste, kur taip pat yra bandoma spręsti maisto švaistimo ir maisto nuostolių e, problemą. E, taip pat kiti projektai, kurie sprendžia maisto nuostolius dėl mikrotoksinų sudarimo ir tam tikrus, bandom, bandant apšvelgti tam tikrus trūkumus maisto teikimo grandinėse. Čia norėčiau pabrėžti, pavyzdžiui, Europos inovacijų partnerystės e, projekte, kur kalbama taip pat apie žemės ūkio tvarumą. Ir e, taip pat reikėtų paminėti atvirą raginimą mažoms ir didėms įmonėms, e, e, atvirą konkursą, kuris tebe vyksta. Ir čia vėlgi bandoma pasitelkti mažų vaidinių įmonių potencialą, užtikrinant e, tvarų darnų žemės ūkį. E, E, taip pat reikėtų pakalbėti apie mažmenininkų e, taikomą praktiką. Čia yra platesnė tema, kuri be abejo taip pat siejasi su ūkininko vaidmeniu maisto tikimo grandinėje, kadangi e, be abejo tai, kas vyksta ūkiuose, yra tik tai viena dalis maisto tikimo grandinės. E, Ir todėl reikėtų paminėti, kad e, Žemės ūkio rinkų darbo grupė dabar irgi vykdo tam tikrą darbą, e, taip pat ir aukšto lygio grupė, kuri tyria maisto tikimo grandinės. Ir komisija šitą klausimą, šitą temą e, įtraukė į tolesnį darbo planą 2017 metams. Tuo pačiu metu tai yra tema, kuri buvo paminėta ES platformoje dar lapkričio mėnesį ir jie atvers galimybių siūlyti tolesnės priemonės e, šio, šio klausimo atsižvelgiant į konkrečių sektorių e, vykdomą praktiką, pavyzdžiui, mažmenininkų. Tai tiek, ačiū. Labai ačiū. Matau, panas Lanaganis dar nori pasisakyti, bet pusę minutės. Komisija mini E, trumpas maisto tiekimo grandinės, tam tikras iniciatyvas, kad tokios grandinės būtų sukurtos ir užtikrintos. Tačiau man įdomu, kaip tai pavyzdžiui dera su CETA susitarimu, e, jeigu maistas bus gabenamas skersai Atlanto vandenyną, e, ar kartais netgi prasilenkiantis laivai gabentos pačius produktus į priešingus žemynus. Kaip visą tai suderinti su trumpomis maisto tiekimo grandimis? Na, komentarų neturiu, sako pirmininkas. E, žodis kitam delegatui. Noriu padėkoti visiems dalyvavusiems ir, kaip jau sakiau, aš e, tikiuosi, kad sėkmingai bedarbiausime, lauksiu jūsų pakeitimų. Šiaip norėčiau pasakyti kolegoms, kad e, dauguma iš mūsų vienu ar kitu momentu yra skelbia kažkokią tai nuomonę. Šiuo atveju tai yra nuomonė, kuri adresuota aplinkos komitetui. Ir iš tikrųjų, nuomonės yra tam tikrų taisyklių E, kur ribojama, kiek ir ko jūs galite parašyti. Tai yra viena iš problemų. Mes turėjome nemažai e, dalykų išbraukti tam, kad laikytumėmės e, nustatyto apribojimo, nustatyto formato. Tiesąkant, viena iš šimčiausių problemų, su kuria sudūrėme, tai yra tai, kad mes turime kartais vyriausybės, kurios skatina ūkininkus gaminti E, maisto produktus, e, todėl kad tai, e, kaip sakyti, pakels rodiklius jų regionuose, jų, jų, jų valdomas teritorijose, tačiau nesižvelgiama į tai, kad tai gali sukelti maisto produktų perteklių kitose teritorijose. Ne, negalėčiau pasakyti, kad tai yra pati didžiausia problema. Aš manau, kad galų galę tokius klausimus labiau turėtų spręsti aplinkosaugos komitetas. Paniksal, aš labai tiesiogiai galiu atsakyti. Jeigu e, ūkininkas turi, sakysim, 2 hektarus morko tiesiog užarti, kadangi nebėra rinkos, nebėra kur realizuoti, tai e, be abejo, jis patiria tam tikrą nuostolį. E, ir į tai komisija neatsižvelgia. Neįskaičiuoja tokių, a, tokių veiksmų a, e, kaip maisto nuostolių, kadangi tos pačios morkos ar bulvės, kurios yra užariamas iš naujo, tiesiog prisidės prie dervožėme atkūrimo ilgalaikė perspektyva. Na, bet kuriu atveju, tai yra tik tai viena iš problemų, vienas iš sunkumų, kurį noriu pateikti kaip iliustraciją. Pons Flangan iš tikrųjų teisingai paminėjo daugelį sričių tačiau e, kai kurie kiti dalykai, e, tokie kaip e, jo mintis dėl, pavyzdžiui, tų darbų ir būties pamokų dėstymo mokyklos ir panašiai, aš manau, kad um, <clears throat> tai yra visiškai primnos idėjos. Aš jau pas panašių dalykų turėjau. Aš tiesą sakant, 1998 metais tapau šio komiteto nariu. Ir Tai buvo faktiškai na, sviesto kalnai ir pieno upės tiekėjo. E, situacija pasikeitė. Dabar be abejo mes turime e, siekti pažangos, kovodami su maisto švaistimu. E, labai daug kas susiveda į švietimą. Švietimą ir dar kartą švietimą. Pirmiausiai turime šviesti vartotoją, kaip jie turėtų pirkti, kaip jie turėtų rinktis produktus, kad jie pirktų tik tada, kai reikia, kad įvertintų savo šeimos poreikius. Ir aš manau, kad tai yra didžiulis iššūkis. E, mes e, turime pradėti nuo šito, kadangi niekada šimtų procentų neįspręsime su šitų problemų, tačiau mes iš tikrųjų galime šitą padaryti ir tiesiog pirmiausiai paprasčiausia būtų paraginti žmonės daryti tai, ką jie daro, bet kur kas racionaliau ir labiau pasvertai. Ačiū. Na ir ką. E, iki antros vasario galite dar teikti pakeitimus, o reaguojant į tai, ką jūs, ponia, pasakėte, dėl nuomonės apimčių ir kaip jūs esate riboti. Puiku, kad tai pastebėjote, kadangi daugelis iš mūsų dirba taip pat ir Envi komitete. Taigi, galbūt jeigu jūs ir kai kurie kiti Envi komitete išsakytų šią nuomonę, tas irgi mums pagelbėtų. Bet kuriuo atveju, paminėjote, kad daug atliekų praktiškai e, paaiškėja jau pačiose pirmosiuose e, maisto tikimo graninės granise. Dažnai dėl prasto darbo organizavimo, blogo apdarojimo, blogų e, sandėliavimo sąlygų. Tačiau išsivyščiusiose valstybėse paprastai atliekos susikaupia jau vėlesnėse grandyse, tai yra parduotuvėse, priekybos tinkluose arba tiesiog jau per vartotojus. Na, bet kuriuo atveju, aš manau, kad mes toliau turime nagrinėti šią temą. Ačiū, ponė Nikolson. Ir dabar mes galime perėti prie 18 punkto, kuris e, buvo perkeltas. <clears throat> Aš noriu atsiprašyti mūsų visų svečių, kurie turėjo sulaukti Ilės Ponsolensą, ponės Novis ir kiti. Vienintelis dalykas, e, vienintelis pliusas galbūt yra tai, kad e, kadangi atvykote anksčiau, tai turėjote progos išklausyti labai įdomios temos ir tikiuosi, kad nenusivylėte. Iš jį dzielimy na spotkaniu koordynatorów opinie i często jest tak, że żadna grupa. Kai mes skiriame atsakingus pranešėjus koordinatorių taryboje rengti tam tikrai nuomonį, paprastai e, arba pasitaiko, kad niekas nesusidomi tokiu pasiūlymu, ir tada komiteto pirmininkas turi ruošti tokią nuomonę. Ir štai čia yra vienas iš tokių atvejų. Aš tiesiog jaučiausi kaip agrikomiteto pirmininkas įpareigotas e, tapti štai tokios nuomonės šią temą autoriumi. E, galbūt šiek tiek paaiškinsiu Jums, kodėl aš nenorėjau imti šios temos. Ne todėl, kad aš tinginys, tačiau netrukus Jūs viską išgirsite. Tai susijęs su komisijos pasiūlymu taikyti vienašališkas laikinas priekybos priemonės e, santykios su Ukraina. E, Josios Valensa yra e, šiandieną su mumis, jis yra bendravanešės, na ir vertinant iš politinių pozicijų, mes visiškai suprantame, kodėl būtina palaikyti Ukrainos ekonomiką. tam tikri transformaciniai procesai turi būti gilinami, skatinami, Ukraina turi turėti galimybę sparčiai vystytis. Visi su tuo sutinka, niekas dėl to nesiginčia. Tačiau mus neramina paramos ir pagalbos teikimo forma. Kila klausimas, ar tai, kas čia siūloma, tai yra tam tikros priekybinės priemonės, preferencijų teikimas. Ar tai iš tikrųjų geriausiai pritaikyta tam tikslui pasiekti? Ypač kai kalbame apie tam tikrus produktus, kurie ir kitose Europos rinkose yra tam tikra kritinė situacija, kur grėsia krizė. Ir staiga jūs suteikėte tam tikras preferencijas ir privilegijas kažkam tai. Tada iš tikrųjų e, kyla pavojus, kad Ukrainos konkurencingumas šitame rinkos segmente mums gali būti tiesiog per sudėtingas, per daug e, sunkus ir sužlugdyti vietinę pramonę. Taigi galbūt turėtume pirmiausiai pasitengti skatinti e, patį Ukrainos rinkoje, tačiau taip pat atsižvelgdami ir į kitus faktus, kitas aplinkybės. Kitaip tariant, ar nebūtų paprasčiau tos pačius pinigus panaudoti tiesiog kažkokiam specialiam priemonėm Ukrainoje, tačiau kitose sritise, tokiuose kaip uh, know-how žinių, e, patirties perteikimui, verslui, verslo iniciatyvams palaikyti. Aš bandau iš tikrųjų pasverti visus politinius argumentus. Tačiau nesu tikras, kad siūlomas vienašališkos priekybinės priemonės yra adekvačios, ypatingai tam tikrom produktų grupėms. Jautrioms produktų, produktų grupėms, apie kurias jau užsiminiau. Kadangi kalbant apie šios produktus, Ukraina konkurencinga jau ir be papildomų priekybinių lengvatų. O kada dar ir jos pritaikomos, arba tiksliau, ar jos taikomos ar ne, Ukraina vis tiek eksportuos kai kurios produktus į Europą. Todėl mes nemanome, kad būtų teisinga siūlyti e, papildomas lengvatas e, pomidorams, kviečiams ir kukurūzams, ar žaliavai, ar perdirbtiniam produktam. Kadangi šiuose srityse, būtent šiem produktam mes tikrai nesiūlytumėm jokių papildomų priekybinių priemonių. Be abejo, aš galėčiau ilgiau kalbėti šią temą, ilgiau argumentuoti. Jūs turbūt visi prisiminate 2016 metų sausio mėnesį, kada rinkos buvo atvertos. Ko gero, nepribrendo dar laikotarpis, nepribrendo dar laikas e, atlikti tokią analizę ir padaryti kažkokius tai apibendrinimus. Aš nežinau, ar Europos komisijai pavyks pilnai pateisinti tokias priemonės kadangi jeigu grįžtume vėlgi prie 16 metų pradžios, ko gero tada gal e, laikas buvo dar nelabai tinkamas, tačiau dabar, prabėgus metams, ko gero jau galima pradėti šitą analizuoti ir ko gero reikėtų pradėti klausyti Europos komisijos tam tikro ataskaito. Aš esu tikras, kad mūsų pranešės, e, pats Valsa, iš tikrųjų e, taip pat tai suvokia ir yra informuotas. Na, baigsiu dabar kalbėti ir manau, kad galime pradėti diskusijas, ponas Nekov. Ačiū, pana pirmininkė, mėly kolegos. Tai, ką mums ką tik pasakė ponas Sikerskis, yra šventa teisybė. Pristatoma problemos esmė labai tinkamai komisija siūlo per busmosius tris metus taikyti papildomą 3000 tonų importo iš Ukrainos kvotą. Be bejonės, Ukraina mūsų kaiminė šalis, dalyvaujanti kaiminystės politikos programoje, turime draugauti, tačiau kartu manau, kad e, reikėtų nepamiršti savų prioritetų pasirūpinti savo ūkininkais, kadangi labdarą reikėtų pradėti dalinti nuo savęs. Bulgarijoje medaus e, gamintojai, bitininkai skundėsi, kad dėl iš Ukrainos importuojamo medaus e, sumažėjo jų pajamos, sumažėjo galimybės rinkoje. Nesu tikras, kad suteikdami papildomas kvotas Ukrainai elgtumėmės teisingai ir aš pritarčiau jūsų pakeitimui. Turime remti pirmiausiai savus gamintojus ir jeigu atitinkamuose žemės ūkio sektoriuose žemės ES viskas yra tvarkoje, tuomet galėtume taikyti lengvatas e, kitų šalių gamintojams. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, jums padėkoti už parengtą nuomonę. Manau, kad visiškai pritarėme jūsų mintims ir pakeitimams, kuriuos teikėte mūsų vardu. Labai trumpai norėčiau pakomentuoti du aspektus. Pirmiausiai, na, esame priversti privalome sutikti su teiginiu, kad būtina padėti Ukrainai, jos ekonomikai, tačiau kyla klausimas, ar tos paramos sąnaudas reikia vienodai pasidalinti visiems ES ūkininkams. Jau dabar patiriame nemažai žalos žemės ūkio ES dėl Rusijos embargo, dėl to, kad atvėrėme savo rinką Ukrainos e, žemės ūkio produkto, produktų importui ir šiuo sprendimu tos sąnaudos e, dar labiau padidės. E, Tik noriu paklausti komisijos atstovo, ar jūs atsiminčiate šį mūsų žingsnį sprendimą, kuomet bus tvirtinamas būsimasis ES biudžetas. Ačiū. Ačiū, ponai Marijos žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Jau buvo minėta, kad šiuo metu žemės ūkis yra pakankamai sudėtingoje padėtyje, ypač Graikijos, nepaisant to, kad nesu jūs komiteto narys, norėjau tarti žodį. Šis labai sunkia padėtyje yra Graikijos ūkininkai, jie protestuoja, apkraunami per nelik dideliais mokesčiais, dėl trojkos sprendimų padidėjo jų gamybos sąnaudos, už energijos išteklius turi mokėti daug brangiau e, dizeliną ir susiduria su labai daug problemų dėl Rusijos embargo, užuot e, rėmus Graikijos ir kitų šalių ūkininkus, ES atvėrė savo žemės ūkio rinkas ir pasirašomi lengvatinių muitų susitarimai su kitomis šalimis ir iš Ukrainos, Vietnamo, Centrinės Amerikos ir Afrikos dabar importuojami be jokių muitų žemės ūkio produktai Europos Sąjunga. Taip toliau ši sistema veikti negali. Jeigu mes norime išlaikyti konkurencingumą Europos ūkininkų ir jų gerovės standartus turėtume baigti, e, padaryti galą šią praktiką. Tuo tarpu dabar yra teikiami pasiūlymai dėl politinių priežasčių Ukrainai taikyti papildomas lengvatas, kad būtų paremta šios šalies ekonomika, tačiau tai, kad e, kartu greunama Graikijos Europos ekonomika, niekas apie tai negalvoja. Taigi, kur yra šios politikos ribos, aš jai nepritariu. Ponas Andriu. Ačiū, pan pirmininkė. Nepaisant to, kad puikiai suprantu Ukrainos problemas e, ir e, labai aukštai vertinu jos pastangas suartėti su Europos Sąjunga, nepaisant to, skaitydamas jūsų nuomonę, kuriai pritariu, klausiu savęs, ar nebūtų galima kažkaip kitaip šių išimčių žemės ūkio srityje taikyti, nes komisija dabar daugiau negali, e, tiksliau nepasikonsultavo su, su interesuotais subjektais prieš pristatydama savo iniciatyvą. Noriu užduoti kelias klausimus komisijai. Pirmiausiai, kalbant apie potencialius, e, potencialią ekonominę naudą Ukrainai e, dėl šių nuolaidų, ar jį buvo apskaičiuota, ar jį buvo įvertinta, ar turime konkrečius skaičius ir duomenis, ar iš tiesų tokia tiesioginė, tokia veiksminga, e, kalbant apie tos politinius tikslus, kurių siekiame, arba lyginant su tais politiniais tikslais, čia man kyla labai daug klaustukų. Ar komisija galėtų šių naujų nuolaidų poveikį ir jo mastą pristatyti ES gamintojams, tam, kad mes įsivaizduotume, <clears throat> kokios permainos laukia atitinkamų sektorių. Tos vienašalės komercinės priemonės mums gali kelti nemažai problemų, ypač kukurūzų augintojai galėtų smarkiai sunerimti dėl uh, <clears throat> uh, kukurūzų supirkimo kainų galimo kritimo ES rinkose. Tiek būtų mano papildomų klausimų, ponė pirmininkė. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti už atliktą darbą rengiant nuomonės projektą. Manau, kad šis klausimas rūpi ne tik žemės ūkio sektoriai, tačiau taip pat ir bendrų politinių mastų jis yra svarbus. Norėčiau pabrėžti, kaip svarbu yra glaudžiai ir samiai bendradarbiauti Europos Sąjungai ir Ukrainai prekybos srityje ir kad tai gali atnešti abipusės naudos. Europos komisija neseniai paskelbė asociacijos įgyvendinimo ataskaitą, iš kurios matome, kad daugumoje sričių pasiekta nemaža pažanga ir kad pribrenda dabar laikas pereiti nuo teisėkuros etapo prie E, tikro įgyvendinimo, susitelkiant e, ties e, praktinė integracija <clears throat> ir siekiant, kad gyventojai pajustų apčiuopiamą naudą. Noriu pabrėžti, kad ES ir toliau lieka svarbiausia partnerė pasaulio mastu Ukrainos ir kai kurios ES valstybės narės, nepaisant to, šiek tiek neužtikrintai vykdė savo politiką Ukrainos atžvilgių, Europos parlamentas vis tiek labai stipriai remia Ukrainą. E, vienas iš siekių yra tęsti politinį dialogą ir teikti tolesnę finansinę institucinę paramą siekiant skatinti europinę integraciją. Prieš pradedant kalbėti apie turinį mūsų diskusijų, pirmiausiai noriu pritarti kai kuriems kolegoms, ypač pono Andriju, kuris paragino Europos komisiją paaiškinti, <clears throat> kokie, koks bus galimas poveikis šių vienašalių prekybos priemonių, kadangi poveikio vertinimo mes vis dar pasigendame. Vertindami šį ir kitus prekybos sustarimus turime aiškiai matyti e, įmanoma padidinti <clears throat> metinės e, lengvatinių muitų kvotas. Mes nepasisakome prieš bendrabiavimo tarp Ukrainos ir ES didinimą, tačiau jis turi būti vykdomas apdairiai. Dėkoju pranešėjui, nuomonės referentui panašiai Kerskui, nekantriai laukiu tolesnių diskusijų ir kolegų pateiktų pakeitimų svarstymą. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad visi esame suinteresuoti padėti Ukrainai, tai šalis, kuris um, draugiškai nusiteikęs ES atžvilgių dabar patekusi į sveitingą situaciją dėl Ukrainos, um, dėl Rusijos agresijos rytų Ukrainoje, tačiau ta mūsų parama turi būti teikiama išmintingai, kad atneštų naudą Ukrainos žemdirbiams ir Ukrainos ekonomikai ir tuo pačiu nekenktų ES ekonomikai. Deja, šiais pasiūlymais pakenktume ES ekonomikai ir nelabai, mano vertinimu, padėtume Ukrainos žemdirbiams. Jeigu kalbėtume apie 2015-2016 metų sezoną, tai ES buvo perviršius e, derliaus grūdinių kultūrų e, maždaug 60 milijonų tonų. E, taigi sunku jau ir savo žaugintus grūdus parduoti, o kalbant apie naudą Ukrainos ekonomikai, tai iš tiesų ji nėra aiškiai įvardinta. Todėl veikiau galime teikti, kad e, šiomis priemonėmis mes bendrai e, Ukrainos ekonomikai nepadedame, tik tai padedame atskiriems ūkio subjektams, kurie e, turi prieigą prie atitinkamos informacijos. Na, paskutinis pastebėjimas Lenkija yra Ukrainos kaiminė ir e, papildomas Ukrainos eksportas didžiai dalimi nusėda Lenkijos rinkoje, kenkdamas Lenkijos gamintojams. Iš tiesų mes negalime pritarti šiam uh, pasiūlymui ir dėl šios priežasties e, mes remsime pono Sekirskio nuomonę, tačiau tačiau e, ji turi būti rengiama kitaip. Pasakerskis. Žinome, e, pirmiausiai tie produktai būtų parduodami artimesnėse rinkose, kurios nėra taip toli nusėjusios, nu, nutolsios nuo Ukrainos, tačiau keliautų ir toliau, reikia viską išvelgti bendrame kontekste kontekste ponė Šrajer. Aš noriu atkreipti dėmesį į kitus dalykus. Niderlanduose galioja labai griežti reikalavimai aplinkos sauginiai, pavyzdžiui, tvartams ir e, daugelis iš jų Niderlanduose jau neleidžiami naudoti atitinkamą įrangą, ji buvo išrinkta. E, pavyzdžiui, vištų gardai <clears throat> ir e, išgabenti parduoti Ukrainą, ten vėl surinkti ir dabar tie kiaušiniai pardavinėjami Niderlandų rinkose, o rinkoje, o Niderlandų vištų augintojai, kiaušinių gamintojai vištų dedeklių augintojai dabar bankrutuoja, patiria daug didesnės e, išlaidos nei Ukrainoje ir aš manau, kad turime e, čia diskutuoti tarpusavyje, kaip elgtis toliau ir tiek su komisijos atstovais, tiek su jumis kaip koordinatoriumi tam, kad šios klausimus prestume. Ačiū. Pone komiteto narė. <clears throat> Anksčiau e, tie vištų narvai 2004-aisiais e, e, atsidūrė ir šalise kandidatėse, kurios dabar tapo ES narės ir jau tuo metu buvo skundžiamasi dėl to ES institucijose, tačiau taip jau viskas vyksta. Aš manau, kad e, Ukrainos žemės ūkio potencialas yra labai didelis ir e, Aš manau, kad mes artimiausių metų kalbėsime ne apie lengvatas, o apie apribojimus. Ir dabar turime galvoti, kaip Ukrainai padėti reikia, nes mes ir patys gaudavome atitinkamą paramą. Tačiau jeigu ta parama pasiekia ne ūkininkus, ne paprastus žmonės, o tik kelias didelės įmonės. Tai klausimas, ar tokia parama yra naudinga ir prasminga. Dabar ponas Hauslink ir ponas Dės, prašau. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad Ukraina nėra įprasta ES kaiminė, privalome e, ją paremti ir užbėgdamas už akių tolesnėms diskusijoms tą sakau, tačiau turime labai aiškiai įvertinti, kas tą paramą gauna. Man kila klausimas, kodėl e, šiuo atveju, panašiai kaip ir ankstesniais atvejais, nebuvo atliktas joks poveikio įvertinimas. Pirmininkas pats minėjo, kad e, turime užtikrinti, kad tą paramą gautų tie, kuriems jos labiausiai reikia. Ukraina yra valdoma oligarchų ir jie gauna daugiausiai naudos iš tos mūsų teikiamos paramos. Todėl būtina reikalauti poveikio įvertinimo, tačiau turime laikytis labai teigiamų nuostatų dėl šios paramos Ukrainai ir mes iš esmės esame įsipareigoję tam ir turime leisti pasisakyti ne, tie, ne tik tiems, kurie reiškia abejonės, tačiau ir šios paramos šalininkams, tačiau mes turime vadovautis atitinkamais ES principais ir atlikti iš ankstinių poveikio vertinimus. Ačiū, panadės žodis. Labai ačiū, ponio pirmininkė. Galiu tik pritarti Martinui Hoislingui, visiškai be jokių išlygų jo mintims pritariu, manau, kad būtina atlikti poveikio vertimą, paprašiau žodžio, norėdamas sureaguoti į kolegės Šrair pasisakymą mano gyvenamoje vietovėje e, veikė e, vištų auginimo įmonė, kur vištos buvo auginamos e, narvuose, kuomet narvai buvo uždrausti, pas jie atvyko Sunkvežimis laužyta ukrainiečių kalba, vairuotojas paklausė, ar e, tam e, <clears throat> ūkininkui tų narvų dar reikia ir jūs juos atsikratė ir buvo išvežti į Ukrainą. Ir visi liko patenkinti, kalbant apie šį susitarimą su Ukraina. Negalime leisti, kad šis susitarimas vėl taptų žalingu Europos žemės ūkiu. Aš puikiai suprantu, kokia sudėtinga padėtis yra Ukrainoje. Viena iš mano padėjėjų yra iš Ukrainos ir e, tikrai mes negalime teikti paramos dešimt tūkstančių hektarų e, valdantiems žemės ūkio koncernams. Jeigu jau teiksime paramą, tai reikia teikti ją mažesniems vidutiniams ūkiams. Lankydamas Ukrainoje e, mačiau tokių ūkių, kuriuose laikomas 50 karvių ir kur tik tai keli bidonai pieno yra pristatomi per dieną į pieninę. Taigi, <clears throat> turėdami manyje, kad Europos žemės ūkis kenčia nuo Rusijos boikoto, tai šį susitarimą pasirašydami mes turime būti dar atidesni, ypač turint omenyje tą galimą žalą, kurią patirtų artimiausios Ukrainės. Ukrainos kaimynės. Ponai Nikolsonui dar žodis. Uh, Ačiū pirmininkė, aš neketinau kalbėti šioje diskusijoje, bet uh, klausiausi uh, su dideliu susidomėjimu, ką jūs sakėte. <clears throat> Ir aš sutinku su ponu Hauslin, kad poveikio vertinimas būtų nepaprastai svarbu šioje srityje. Be abejo, potencialas patiems save sunaikinti ne pirmą kartą atsiveria. Ir ne pirmą kartą ES taip elgsis. Ir mano kairėje sėdinčios ponios komentarai, tiesą sakant, primena, kas yra buvę praeitie. Dabargi E, matome, kaip daugybė e, vaikų iš Niderlandų ar iš Junktinės karalystės e, užaugo rytų Europos kiaušiniais. E, toli gražu, tie standartai mūsiškių dar netenkina. Jie dempinguoja mūsų kiaušinių gamintojus, kurie tenkina Europos standartus. Ir aš nenoriu nieko aiškiai vardinti, bet Problema ta, kad e, tiesiog yra nematomos tokios e, pa, situacijos. Skaitykim labai atidžiai viską, kas čia parašyta. Aš klausiausi, ką sakė Albertas ir kiti. Gal panašiai kaip Brazilijai reikėtų elgtis, bus vienas ministras stambiems ūkiams, kitas ministras smulkiems. Ir tie smulkus ūkininkai suteiks e, maistą tik tai vietos gyventojams, o tarptautiniai eksportui. Uh, Šioje diskusijoje aš girdėjau tai, kas e, man sukėlė labai daug klausimų. Ar nereiktų apie šią sritį daugiau pagalvoti? Ir aš manau, Martinas labai teisingai pastebėjo, reikia atlikti poveikio vertinimą. Państwa, e, zakończyliśmy wypowiedzi posłów komisji. Tada Manau, kad jau Žemės ūkio komiteto nariai visi pasisakė, galiu suteikti žodį Jaroslavu Valensinai. Uh, Ponios ir ponas, aš sutinku su didžiai dalimi to, kas šiandien buvo pasakyta, bet uh, reikia apie porą dalykų pagalvoti. Visų pirma, visi norim to paties, visi norim, kad Ukraina uh, išliktų ekonomiškai stipri. Ir dėl tos priežasties tokius sprendimus ir priimam. Jie yra simetrinio pobūdžio, tačiau mes norime paremti Ukrainą reform, reformuojant šalį. Reformų vyksta labai daug, jiems reikia daug laiko, pastangų, pinigų. Ir mes norim jiems parodyti, kad norime jiems padėti ir siekime, kad tai būtų naudinga visiems ukrainiečiams. Tarptautinės prekybos komitete mes apie tai kalbėjome Ir savaime suprantama, kad mes nenorim tik tai pripildyti jau dabartinių turtuolių kišenes, mes norim, kad mūsų pagalba pasiektų tuos žmonės, kam to labiausiai reikia. Taigi norime remti mažas vidutinės įmonės. Turbūt dėl to visi sutinka. Vis tik turiu pasakyti, kad e, sutinku su poreikiu e, suorganizuoti deramą pomikio vertinimą. Tokiu būdu mūsų sprendimus būtų žymiai lengviau priimti. Kiek aš žinau ir kiek supratau, žiūrėdama šį pasiūlymą, e, mano pasiūlymas yra paštas toje pačioje dvasioje kaip ir ši nuomonė. Šią savaitę aš dar pateiksiu nuomonėjai pakeitimų ir galiu pasakyti, kad jau įrašiau daug šyrit išsakytų pasiūlymų, taigi visi einam tą pačią kryptimį. Dėl paukštienos. Gal aš negavau teisingos informacijos, bet kiek aš žinau, Ukraina netaiko SPS priemonių ir mm, vištiena iš e, Ukrainos nėra eksportuojama. Šiuo atveju tikrai taip yra, nėra eksporto iš Ukrainos. Aš suprantu, kad ukrainiečiai naudoja narvelius, kurių neturėtų naudoti. Gal aš ir klystu, bet kiek aš žinau, vištiena nėra eksportuojama iš Ukrainos į ES. Jeigu aš klystu, pataisykit mane, bet aš bent jau tą tikrai žinau. Šio komiteto balsas man labai svarbus, aš jo klausysiuosi girdėjau visų kalbėjusių šį rytą. Aš irgi rengiu nuomonės projektą, aš turiu nuomonės projektą ir aš parengsiu labai daug pakeitimų. Ir taip pat rengiu pasiūlymą tarptautinės prekybos komitete, stengsiu surašyti viską, ką čia girdėjau. Ir aš galiu Jūs patikinti, kad e, Jūsų niekada nepamiršiu. Galiausiai pakartosiu tai, ką sakiau pradžioje. Visi to paties siekime. Norime, kad Ukraina taptų stabili ekonomiškai ir priartėtų prie ES labiau negu šiandien, kad ji yra priartėjusi. Bardzo dziękuję. Labai ačiū. Ir galbūt leisite man dabar pasakyti, kad e, rinkos atsivėrė 16 metų pradžioje. Nuo to laiko deramų e, išsamių vertinimų nebuvo įmanoma padaryti. Tai, kas padaryta, yra politinis sprendimas ir jis turi būti priimamas deramų Europos komisijos lygmenių, bei e, jis e, turėjo persiformuluoti į tą sprendimą, kurį dabar siūlo Europos komisija. Baigdamas norėčiau paprašyti komisijos atstovės, ponios Sinovets, pasisakyti. Ir labai atsiprašau, kad vėluojame šioje diskusijoje. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, sveikinu Jūs iš naujo tapus komiteto pirmininku. Ponios ir ponai, su dideliu susidomėjimu klausiausi jūsų komentarų, taip pat ir antradienį INTA komitete vykusių diskusijų. Pritariu vienai nuomoniai, turime būti atsargus ir protingi, galvodami apie papildomas prekybos nuolaidas. Tačiau priminsiu, kad kai dėrėjomės dėl asociacijos sutarties su Ukraina, o tai yra labai svarbus ramstis e, laisvos ir įsamios prie, lais, laisvos priekybos e, zonos e, sutartyje. Nuolat kartojame, kad norime, kad Ukraina politiškai ir socialiai integruotųsi su ES. Taigi to nepamirškime. Europos komisijos iniciatyva turėtų būti vertinama kaip paramos Ukrainai ženklas. Ir aš labai džiaugiuosi, kad daug mūsų komiteto narių paremė pasiūlymui padėti Ukrainai įgyvendinant reformas, o tos reformos vyksta labai sudėtingoje ekonominėje ir politinėje situacijoje. Prekybos ribojimo priemonės yra įvedusi Rusija, Rusija vykdo toliau karinį konfliktą, Ukraina tokiu būdu prarado 10 procentų savo BVP 2015 metais, e, be to ekonominė aplinka šiame regione visame yra labai prasta, ypač kai kalbam apie žemės ūkio produktų pardavimų galimybės. Vienas iš komiteto narių pažymėjo asociacijos įgyvendinimo asociacijos sutarties įgyvendinimo ataskaita, kuri buvo paskelta 2016 m. gruodį, jei neklystu. Verta prisiminti, kad toje ataskaitoje buvo paminėta, jog per pastarosius dviejus metus Ukraina įgyvendino, ėmėsi tiksliau įgyvendinti beprecedentiškų, milžiniškų reformų visoje lėje sektorių - ekonomikoje, visuomenėje. E, tarp jų buvo ir demokratijos stiprinimas bei e, pagarbos pagrindiniams vertybėms stiprinimas. Noriu priminti, kad tai yra viena iš sąlygų, kurias mes nustatėme savo uh, pasiūlymo projekte dėl ATM. Inta komitete turėjo galimybę plačiau pakalbėti apie papildomus e, pasiūlyme numatytus mechanizmus. Pavyzdžiui, tiesioginis transportas, saugikliai ir panašiai. Europos komisija yra pasirengusi bendradarbiauti su parlamentu, kad e, saugikliai būtų kuo stipresni. Tuo atveju, kad jeigu um, importuojant į ES iškiltų papildomo papildomų reikalavimų, mes galėtumėm juos e, tarsi užblokuoti. Norėčiau sureaguoti keletos e, komiteto narių e, pasisakymus dėl poveikio vertinimo nebuvimo. Įprastinio poveikio vertinimo nebuvo atlikta. Paprastai Europos komisija tokius daro, kai planuoja, pavyzdžiui, FTA susitarimus. Uh, Bet vis tik tai aš galiu patikinti, kad Europos komisija labai daug pagalvojo, atliko labai daug vidinės analizės, e, dirbdama kartu su Žemės ūkio generaliniu direktoratu ir e, nusprendė, koks turėtų būti tas ATM pasiūlymas. Taip pat kalbėjome apie tvarumo poveikio, poveikio vertinimą tvarumo požiūrių. E, apie tai mes kalbėjome, kai dėrėjomės 2007 metais dėl asociacijos sutarties. Produktai, kurie įeis į ATM pasiūlymą, E, buvo pasirinkti taip. Visų pirma, komisija atsirinko produktus, kurie leistų konsoliduoti turimus prekių srautus ir leistų uh, užtikrinti taupimą. Uh, mes įtraukėme tuos produktus, kuriuos Ukraina jau eksportuoja ir e, tie produktai dabar galėjo pasinaudoti mūsų numatytomis nuolaidomis. Žemės ūkio srityje komisija pasirinko tuos produktus, kuriems yra taikomos nulinės tarifinės normos. Priminsiu, kad 37 produktus Europos komisija įtraukė į nulinių tarifų kvotų sąrašą ir 2015 metais tik 9 iš tokių produktų buvo panaudoti, nes Ukraina negali tenkinti SPS reikalavimų. Taigi pasiūlymas yra pateiktas, tačiau realiai pasinaudoti tokią nuolaidą nėra taip jau. Uh, e, Lengva, ne, ne tiek jau daug yra naudojama. Inta komitetas uh, gavo duomenys apie priekybą ir GRQ naudojimą. Dar vienas antrinės e, nuolaidos, tokios kaip pieno produktai, e, vištiena, e, cukrus. Gamintojai dėl šių prekių susiduria su sunkumais ir ES rinkoje, todėl mes jų neįtraukėme į atėm. Jeigu pažiūrėtumėt dabar į bendrą kontekstą, pamatytumėt, kad iš tiesų realios alternatyvos atsirenkant produktus papildomoms nuolaidoms nebuvo. Mūsų sąraše dabar yra aštuoni produktai, komitetas siūlo išbraukti tris iš jų. Taigi, kas liks? Labai kuklus pasiūlymas. Todėl mes esame įsitikinę, kad pasiūlymo projektas dėl ATM leidžia pasiekti pusiausvyros dėl jautrių ES žemės ūkio sektorių apsaugos ir konkrečių apčiuopiamų e, rezultatų, palankių rezultatų Ukrainai, žinant, kad ji dabar išgyvena labai sudėtingą ekonominę, ekonominės sąlygas. Taip pat nepamirškime, kad uh, Priemonių taikymas kol kas yra numatytas trejiems metams, tuo pat metu galios saugiklinės nuostatos, kurios leis užkirsti kelių rinkos iškraipimui. O dabar pereisiu prie produktų, kurie siūloma išbraukti. Apdoroti tomatai, pomidorai, atsiprašau. <laughs> Europos Sąjunga yra e, tokių produktų e, grinoji eksportuotoja, net daugiau negu 300 tūkstančių tonų per metus importuoja, e, turiu galvoje 14-15 metus, ir daugiau negu 80 tūkstančių tonų eksportavo. Be to, peržiūrėtas e, IAQ Ukrainai numato 50 tūkstančių papildomų tonų, dar 10 ton, tūkstančių tonų egzistuoja pagal uh, kitą sistemą, tai atitinka Ukrainos eksporto projektų 2015 metams. Apdoroti, perdirbti pomidorai e, neįeina į Rusijos draudžiamų produktų sąrašą, apie tai diskusijoje buvo kalbėta. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad pomidorų atveju e, bendras Europos importas 2015 metais nesudarė 5 procentus. Tai produktas, kurio gamybos koncentracija nėra labai didelė, todėl manome, kad e, papildomis nuolaidomis paremsime MVI. E, dėl grūdinių kultūrų, dėl grūdų E, nors ir toliau yra taikomos papildomos nulinės kvotos grūdėms kultūrams, ypač kukurūzams, komisija mano, kad iš Ukrainos eksportuojamus kiekius galima absorbuoti ES rinkoje, nepajaučiant rimtesnės įtakos nei gamybai, nei kainoms. Dėl kviečių ir miežių. Uh, ES yra net eksportuotoja ir be, lygnant su bendra ES gamyba tie kiekiai yra labai nedideli. Bet to reikia nepamiršti, kad ES importo mokesčiai e, kukurūzams šiuo metu yra sustabdyti, dabar yra taikomos nulinis muitas. E, jau pasaraisiais metais tai buvo, todėl Ukrainai Ukrainos kukurūzų gamintojams tai atneša papildomos naudos turime e, tai vertinti iš tam tikros perspektyvos. Ukraina negali būti diskriminuojama kitų valstybių atžvilgių. Taip pat palaikome operatyvinius ryšius su skirtingomis e, suinteresuotomis grupėmis ir gavome informacijos, kad jeigu įtrauksime dar daugiau nuolaidų kukurūzų iš Ukrainos, gami, Ukrainoje gamintojams, tai sukeltume tam tikrų pavojų e, mėsos ir pieno gamintojams, ypač gyvulininkystės sektorioje iškiltų rizika. Suprantame, kad e, dabar ES paklausa kukurūzams išaugo, nes keliarius metus iš eilės buvo labai menkas derlius ES viduje. Dabar suprantame, Mes suprantame, kad maksimaliai pagal įvairias skirtingas sutartis pasieksim tik 1,8 milijonus tonų. Dėl medaus buvo pasakyta pastaba. Dėl pagerinto patekimo į ES Ukraina yra taikoma 5000 tonų nulinė tarifinė kvota. Dabar e, bus ta suma padidinta iki 6 tūkstančių atmestojus penkeriems metams. Dabar importas iš, medaus importas iš Ukrainos gerokai viršė nustatytas kvotas ir suprantame, kad labai daug yra importuojama pagal MFN muito mokestį, kuris sudaro daugiau negu 70 procentų. Mes suprantame, kad papildomas kiekis bus 3000 tonų ir tai numatys tam tikras medaus eksportuotojams ir importuotojams nuolaidas ir tai pasitarnaus mažoms ir vidutinėms įmonėms Ukrainoje. Kadangi Ukrainoje medaus augintojų nėra daug, mes manėme, kad jeigu padidinsime DRQ, tai e, pasitarnausime mažoms įmonėms. Verta prisiminti, kad ES jau dabar importuoja milžiniškus kiekius medaus iš Kinijos. Ir jeigu mes padidinsime TRQ, tai greičiausiai padarysime įtakos e, importui iš e, Ukrainos ir bus importuojama daugiau iš Ukrainos negu iš Kinijos. Dar vienas klausimas - gyvūnų gerovė. Mes e, labai daug bendradarbiavame su Ukraina, kad būtų pasiekta pažangos SPS klausimais yra pasiekta e, primta išsami SP strategija, kurią patvirtino Europos komisija. Dabar ji e, yra perduota formaliam patvirtinimui, todėl manome, kad gyvūnų gerovė, o, kas anksčiau buvo viena iš rimtų problemų, kai kalbėjom apie strategiją, dabar jau bus įtraukta į svarstymus ir Ukraina deramai prisiderins prie reglamentų ir pritaikys savo institucijas, kad e, būtų tenkinami tokie pat standartai kaip ES. Baigdama noriu pasakyti, ponios ir ponai, kad e, tvirkim, tai tikime, kad ATM pasiūlyme yra pasiekta gera pusiausvyrą tarp jautraus žemės ūkio sektoriaus apsaugos ES ir geresnių rinkos galimybių Ukrainai. Todėl mes norėtumėm paprašyti gerbiamų INTA ir AGRI komitetų narių atsižvelgti į platesnį ekonominį ir politinį kontekstą, kuriame šis pasiūlymas yra pristatomas. Taip pat prašyčiau atsižvelgti į tai, kad jeigu mažinamas ATM pasiūlymo produktų sąrašas, tai galbūt nesugebėsime įgyvendinti numatytų tikslų, ir tai turės rimto poveikio Euro, Ukrainos ekonomikai ir jos ekonomikos subjektams. Laikomės nuomonės, kad greta finansinės ir techninės paramos, kurią mes teikiame Ukrainai, o ta parama yra panaudojama gana gerai, reikia jai padėti ir prekybos priemonėmis. Todėl girdime labai daug, matome labai daug signalų, kurie leis Ukrainai daugiau prekiauti su ES ir rezultatų pasiekta gerų, bet to iš tokiu būdu Ukraina galės diversifikuoti savo ekonomikos struktūrą, ta prasme, kad vis daugiau ir daugiau e, mažesnių įmonių, labiau mažesnių negu didesnių, galės dalyvauti prekyba. Ačiū. Bardzo dziękujemy. Ta wypowiedź nam. Labai ačiū. Manau, kad tai, ką pasakėte, iš tikrųjų nušvietė daug naujų aspektų, dėl to labai džiaugiuosi, kad turėjome galimybę išklausyti jūsų pranešimą. Kalbant apie pomidorus, manau, kad pans Valensa, ko gero, labiau būtų linkęs pritarti pasiūlymui dėl pomidorų, taigi mums liktų tik tai du jautrus klausimai. Tai yra kviečiai ir kukurūzai, tačiau galbūt labiau reikėtų mm, atsižvelgti tai, ką kalbėjo panas Nikolson, tai yra pirmiausiai galbūt vertėtų organizuoti klausimus dėl Ukraino žemės ūkio. Mums, mes turime tam tikrą biudžetą, šiam tikslam galbūt netgi galėtumėm surinkti grupę žmonių, kurios šitą temą domina ir organizuotumėm vizitą kad galėtumėm e, geriau susipažinti su situacija, kad galėtumėm labiau subalansuotų būdų pagelbėti Ukrainai. Na ir paprastai e, veikia tokia taisyklė, kad kai kažkas tai jums gyvenime padėjo, tai jūs padedate ir kitiems. Mes norėtumėm irgi taip elgtis, tačiau be abejo labai svarbu, kad jie irgi gautų naudos iš to, ką mes galime jiem pasiūlyti. Taigi aš atsiprašau, kad šiek tiek užvėlavome. E, ir vėlgi iki sausio 30 dar galite teikti pakeitimus, o dabar, atrodo, galime pereiti prie paskutinio darbo atvirkės punkto. Ar e, perkelėte kitus klausimus ir atsakėte kitų klausimų? Paskutinis punktas bus Europos komisijos pranešimas kur apžvelgiami e, tiesioginių išmokų ūkininkams pakeitimai, skaitant taip pat ir žalinimo priemonės. Tiesioginės išmokos susijusios su ekologizavimu ar žalinimu. E, e, kaip žinote, komisija pateikė tam tikrą apibendrinimą, remdamasi pirmaisiais metais sukaupta patirtimi. Taigi, komisija, jau galima iš tikrųjų kalbėkite kuo trumpiau, ir iš karto turiu perspėti, kad pasisakymams duosiu labai nedaug laiko. Taigi žodis komisijai. Ačiū, ponė pirmininkė, laikas bėga, pamėginsiu kalbėti trumpai ir aiškiai, kaip minėjote. Šiandien turiu pristatyti Jums svarbiausius elementus tų pakeitimų, kurie šiuo metu yra numatyti komisijos siekiant pat e, e, tiesioginių išmokų žalinimu. Tie pakeitimai yra pristatyti komisijos parengto deleguoto akto projekte, tai yra 214-639 aktas. Noriu pabrėžti, kad šis deleguoto akto projektas apriepia taip pat ir kitus aspektus, jie yra techninio pobūdžio kuriais daugiausiai siekiama supaprastinti tam tikras nuostatas ir aš sakyčiau, kad šis deleguoto akto projektas daugiausiai atitinka žalinimo taisyklės. Praėjus vieneriems metams po žalinimo e, sprendimų, nuo žalimo sprendimų gyvenimo pradžios, kuomet komisija 2016-aisiais birželmės priėmė atitinkamą dokumentą. Dabar atliekami pirmieji vertinimo darbai. Trumpai pristatysiu politinį kontekstą. E, svarbiausi žalinimo peržiūros rezultatai ir komisijos e, siūlomi pakeitimai dabar bus pristatyti mano kalboje. Svarbu priminti, kad žalinimas yra sudėdamoji naujos e, žemės ūkio politikos dalis, siekiant užtikrinti žemės ūkio politikos tvarumą. Tris svarbiausius principus noriu Jums pristatyti. Pirmojų gamintojams siekiama padėti pritaikyti savo sistemą prie ekonominių, socialinių ir aplinkosauginių pokyčių, taip pat pasinaudoti ES e, gamybos potencialų įdidinti, tausojant gamtis išteklius ir pačią gamtą, taip pat sumažinti aplinkosauginį poveikį žemės ūkio siekiamą. Dabar trumpai pristatysiu svarbiausius bešiūpį instrumentus ir priemonės. <clears throat> <coughs> <clears throat> jos yra pasitelkiamas siekiant užtikrinti kuo didesnę naudą tiek privačiam, tiek viešajam sektoriui pagal antrąjį bežiūpį ramsti ir žalinimas yra e, viena iš naujausių priemonių, numatant atitinkamas išmokas už tinkamą žemės ūkio praktiką naudingą aplinkosaugai ir e, klimatui, siekiant išsaugoti kuo didesnį žemės ūkio naudmenų e, pavir, e, nu, nu, kuo didesnius plotus, juos prižiūrėti, kodėl ta peržiūra žalinimo praėjus vieneriems metams Komisija 14 metų balandį įsipareigojo tokią peržiūrą atlikti, kuomet buvo patvirtintas deleguotas aktas dėl žalinimo, buvo pareikšta tam tikrų nuogastavimų dėl administracinės naštos, poveikio gamybos apimtims ir taisyklių e, įgyvendinimui, vienodų sąlygų sudarimui, todėl praėjus metams komisija nusprendė įvertinti pirmosius rezultatus ir priimti sprendimus deleguoti, tai yra modifikuoti deleguotą aktą dėl žalinimo. Buvo pirmiausiai nuspręsta priboti žalinimo deleguoto akto taikymą tik tai e, ekologinės e, žemdirbystės, ekologinio ūkininkavimo plotams. E, taigi pagrindiniai tikslai peržiūros yra du. Pirmasis - pakeisti deleguoto akto nuostatas, kad jos būtų e, taptų suprantamesnės, paprastesnės, priimtinesnės ūkininkams. Antras tikslas e, yra pagerinti poveikį, aplinkosauginį poveikį žemės ūkiai pasvarstyti galimybės e, padidinti šios priemonės naudingumą. Taigi mes atlikdami įvertinimą konsultavomės e, e, su visuomenė, gavome daugiau nei 3300 atsakymų į savo klausimus, taip pat rėmėmės turimais duomenimis, kuriuos mums pateikė per pirmosius metus ir pristatė valstybės narės, todėl buvo parengta atitinkama publikacija mūsų tarnybų ir e, išleista tenai yra pateikiamos visos, e, visi pateikiami visi teisiniai pasiūlymai išplaukiantis iš pirmųjų išvadų ir pirmųjų vertinimo rezultatų. Taigi, kokias galima daryti išvadas praėjus pirmiesiems metams vertinti poveikį aplinkai yra per anksti, vandens ištekliams dirbožėmiai, biologiniai įvairoviai. Šį poveikį šiuo metu įvertinti ir apskaičiuoti yra pakankamai sunku, nepaisant to galime jau pastebėti, kad e, trečdalis žemės ūkio naudmenų <clears throat> turint omenyje, kad 72 procentams visų žemės ūkio naudmenų dabar galioja tam tikri sužalinimų siejami e, įsipareigojimai ir prievolės, tikrai jau daro teigiamą poveikį aplinkai. 70 procentų dirbamos e, žemės e, taip pat yra naudojama vadovaujantis tam tikrais ekologiniais principais ir reikalavimais ir 9 e, procentai žemės ūkio naudmenų yra paskelbti e, ekologinėmis ir e, šiems 9 procentams privaloma laikytis atitinkamų žalinimo reikalavimų. Kalbant apie teritorinę apriepti, tai šiame grafikė yra pristatyta situacija atskirose valstybėse narėse, situacija pakankamai skirtingai, daugiausiai e, susijusi su atitinkamu ekologinio ūkininkavimo arba tradicinio ūkininkavimo struktūrų egzistavimu. Šioje skaidrėje matė, matome, kiek e, e, ekologinės žemdirbystės plotų egzistuoja atskirose valstybėse narėse. Šios skaidrės duomenys parodo, kokia yra e, ekologinė žemdirbystės plotų struktūra, ar jie sudaro ganyklos, dirbama žemė, miškai, e, e, taip pat atspindima topografija. Šiek tiek reikia pabrėžti, kad 15 metais daugiau nei 90 procentų ekologinių uh, žemės ūkio naudmenų buvo priskiriama trims e, e, grupėms. Tai yra, jose buvo auginama grūdinės kultūros, e, buvo dirbama žemė ir ganyklos. Taip pat šioje skaidrėje matote situaciją valstybėse narėse pagal žemės ūkio naudmenų tipus. Remiantis sukauptais duomenimis, mes 14 e, priemonių parengėme su paprastinimo priemonių ir šiame deleguotame teisės akte jos ir yra pristatomos. Šios su paprastinimo priemonės turi būti naudojamos pirmiausiai, e, siekiant paaiškinti nacionalinėms administracijoms ir ūkininkams atsižvelgiant į e, topografinę specifiką e, mūsų siekius. Siekiant gyveninti mūsų aplinkosauginius užmojus taikymo srityje taip pat numatoma ir atitinkama lankstumo galimybė ūkininkams, pavyzdžiui, numatant e, E, taikyti tam tikras išimtis atskiroms augalų rūšims, e, kurios e, kaupia savyje azotą. Mes siekiame, kad tam tikrų ekologinių <clears throat> žemės plotų naudojimas ūkininkams taptų patrauklesnis, pasitelkus atitinkamas priemonės. Mes siūloma, siūlome numatyti, pavyzdžiui, dirvanuojamai žemiai mažiausiai šešių mėnesių dirmo, dirvanavimo laikotarpį, taip pat e, tiems naudmenų plotams, kuriuose yra auginamos e, grūdinės kultūros, numatyti sejomainą e, taikyti. Taip pat siūlome išplėsti leidžiamų naudoti sėklų e, spektrą. Taip pat uh, tiems ūkininkams, kurie augina azotą kaupiančias kultūras, numatome irgi papildomas lankstumo priemonės. Siūlome harmonizuoti, suderinti atitinkamas sąlygas ir reikalavimus susijusius su naudmenų dydžiu, atsižvelgiant savame suprantamai topografinės ypatybės ir mes taip pat e, siūlome parengti bendras charakteristikas susijusius ir apibrėžimus su tuo, kas yra e, topografinės specifikos. Dėl topografinių specifikų mes e, ir siūlome taikyti dar daugiau lankstumo, siūlome 11 metodų kurie būtų naudojami bendroje sistemoje. Ir pabaigai siūlome uždrausti naudoti e, keturiose ekologinės žemdirbystės e, plotų tipose uždrausti naudoti tam tikras cheminės struktūras, kad tai yra medžiagas, kad galėtume labiau geriau užtikrinti biologinę įvairovę ir apsaugoti vandens išteklius, kokiu veiksmu imsimės toliau. Sprendimo prieimimo procesas buvo pradėtas komisijai siekiant iki vasario vidurio parengti deleguotą aktą, jis turėtų įsigalioti po to, kai parlamentas ir taryba apsvarstys šį deleguotą aktą, jeigu viskas e, bus gerai, tikimės, kad 17 metų viduryje šis aktas įsigalios, pradės būti taikomas 18 metų viduryje, jeigu valstybės narės pageidautų tą padaryti anksčiau, žinoma, turės tokią galimybę. Išvados 14 priemonių iš viso buvo patvirtintos e, ir tiksliau numatomos patvirtinti, siekiant užtikrinti santykinę pusiausvyrą ir e, supaprastinti dabar galiojančias taisyklės, padaryti jas patrauklesnėmis ir siekiant geresnių e, šių priemonių taikymo rezultatų aplinkosaugos kontekste ir siekiant pagerinti žalinimo e, patikimumą e, ir tiesioginės paramos, <clears throat> tiesioginių išmokų sprendimo pakeitimus, kurie buvo patvirtinti 13 metais. Noriu pasakyti, kad konsultavome su keturiomis ekspertų grupės, šie pasiūlymai buvo priimti ir jiems buvo pritarta. Ar galėtumėte savo prezentaciją persiusti mūsų komiteto nariams ir taip pat prašome elektroniniu paštu pareikšti savo pastebėjimus ir klausimus pranešėjai, nes neturime laiko diskusijai. Septyni kolegos susiregistravo kalbėti, kiekvienam iš jų E, skirsiu po, po vieną minutę. Ponas Desas. Ačiū, ponė pirmininkė. Trumpai kalbėsiu, ačiū už suteiktą informaciją. Nemanau, kad e, parlamento žemės ūkio komitetas nebuvo įtrauktas į e, diskusijų procesus iki šiol. Taip pat man nepriimtina, kad šis deleguotas teisės aktas pristatomas viename pakete, e, jeigu jie bus pristatomi e, bendrame rinkinyje, tai mūsų frakcija galės tik tai atmesti šį deleguotą teisės aktą. Čia yra visiškai nesiskaitoma su parlamento teisėmis. <clears throat> paliekant mums galimybę tik tai pritarti arba iškai nepritarti, nedalyvaujant svarstymę. Tokia procedūra mums yra nepriimtina. Ačiū, galiu tik pritarti Albertui Desui. Negavau jokios e, išsamesnės informacijos, e, kaip e, bus užtikrinta augalų apsauga ekologinėse žemės ūkio naudmenyse ir plotose. Galiu tik pasakyti, kad šią priemonę ūkininkai buvo skatinami auginti genetiškai nemodifikuotą soją, kitas kultūras mano šalyje E, yra uždraustos genetinės technologijos žemės ūkyje ir jų importavimas į ES rinką kenkia mūsų gamintojams ir augintojams e, ekologiniai žemdirbystės plotai sukuria pridedamąją vertę ir ypač jose auginami azotą sukoncentruojantis augalai. Prašau jūsų pastebėjimus. Taip pat raštu atsiųsti ponas Jar. Du dalykus noriu paminėti. Komisijos noriu paprašyti, siekiant sustiprinti tarpusio pasitikėjimą, padalinti deleguotą teisės aktą į atskiras dalis. Žinome, kokia yra procedūra. Yra nepriimtina 14 priemonių į vieną paketą įtraukti ir po to uh, liepti parlamentui jam pritarti arba jį tik atmesti, kalbant apie augalų apsaugos priemonių naudojimą žalinimo plotose. Kolegė jau minėjo, noriu tik papildyti savo laiku. Mes manėme, kad čia kalbame apie inovacinę BŽUP reformos dalį. Vokietijoje dėl šios taisyklės 75 tūkstančių hektarų buvo apsodinti atitinkamais e, augalais, kurie e, azotą savyje sukaupia, o dabar mes norime šią priemonę panaikinti. Ačiū, ponė pirmininkė, nekartosiu tai, ką jau sakė kiti. Reikia pasidalinti dėl keletos mm, temų. Pavyzdžiui, yra dalykų, kuriuos aš pasisakau už, nes tai yra aktualu, pavyzdžiui, Niderlandams, nes ten labai šlapia ir lapkričio pirmą, nieko, ne, lapkričio spalio pirmą nieko nepadarysi. Kitas dalykas yra labai susijęs irgi su Niderlandų specifika. Ir Niderlandai neretai negauna paramos dėl savo ne, blogų e, meteorologinių sąlygų. Išmokos jauniems ūkininkams mums irgi kelia sunkumu. E, kai kalbam apie tai, kad e, ūkininkas gali užmeskas būti partneriškus ryšius su kažkokiu, tu, nu, iki penkerių metų, pažiūrėjau, jau gali netekti paramos, betgi yra daug tokių jaunų ūkininkų, kurie o, e, tik tai popierių tokias partnerystės sudaro, bet iš tikrųjų jie nieko pakeis negali padaryti. Kitas dalykas, dėl kurio aš labai griežtai pasakau, tai yra dėl augalų apsaugos priemonių naudojimo ekologiškose ūkiuose. Aš e, galiu pakartoti tai, ką sakė kiti kolegos. Reikia, kad mes visi turėtumėm progos pasišnekėti ir išsiaiškinti. Aš norėčiau pabrėžti, kad Graikijoje šiuo metu įvedus nacionalinę kontrolę, nacionalinės kontrolės priemonės ūkininkai nebegali gauti pagalbos dėl įvairiausių mokesčių inspekcijų, dėl socialinių tarnybų inspekcijų ir panašiai. Ir paaiškėjo, kad ūkininkams teikiama fiskalinė ir socialinė parama nebegali būti teikiama. Visa ES parama Graikijoje yra konfiskuota, ūkininkai nieko nebegauna. Heel kort, 30 jaar geleden mijn eerste Prieš 30 metų dalyvau pirmajame posėdėje apie ekologinių ūkių e, struktūrą. Mes turime leisti ūkininkams likti ūkininkais, taigi dabar mes vis labiau juos apribojame. Jeigu ir toliau mes žengsime šią kryptimį, noriu paklausti, e, kokį poveikį turės e, mūsų sprendimai, pavyzdžiui, e, paukščių apsaugos direktyvai ir panašiai. Aš pritariu Albertui Desui. Ponui Hauslingui žodis. Turiu pasakyti, kad šiuo klausimu komisija žengia rimtą žingsnį į priekį. Mėly kolegos konservatorių atstovai tai yra e, ekologiniai ūkių e, plotai ir tai nieko bendro neturi su parama ūkininkams. Klausimas kyla, kokia ekologinė pridedamoji vertė šiais sprendimais yra sukeliama, lieka atviras. E, kartais, <clears throat> pažiūrėjau, Vokietija pastaikydavo tokių atveju, kuomet buvo taikomas sėjomaino, o po jos vis tiek purškiama herbicidais. Manau, kad tikrai dabar nėra laiko intensyvioms diskusijoms, galėtume tai padaryti vėliau, tačiau man tikrai kyla daug klaustukų dėl atskirų priemonių ekologinės naudos. Aš noriu paklausti e, ir tai pasakyti, kad tikrai yra labai daug uh, ūkių, kur, kuriuose pesticidai nenaudojami. Jeigu norime remti ekologinę žemdirbystę, tai galėtume 2 e, procentus e, nacionalinių pajamų skirti atitinkamus technologijoms. Pons Flanagan. Uh, komisija pirmiausiai turėtų mums padaryti pranešimą, kad matytumėm visą bendrą paveikslą, nes uh, kol kas praktiškai tie patikrinimai buvo tokio mažo masto, kad e, aš nieko gerą pamačiau, galbūt aš kažką praleidau, galbūt mes nematėm iš tų dokumento, galbūt turėtumėm žinoti, kur tą dokumentą rasti. Bet šiaip taip turime tiesiog e, atičiau įsižiūrėti, kas yra pateikiama, mes turime pamatyti visą tai, apie ką jūs nekat, nes kitaip e, kokia prasme kažką tai pristatinėti žmonėm, jeigu jie negali matyti, ką jūs rodote. Uh, Ačiū. Mes tik sutarėme su Filipu, kad paprašysime surenkti šio klausimu dar vieną sutikimą. Dabar pana Būna, jeigu norite, vienam tai ne, tada panas Andriu. Aš manau, kad reikėtų suorganizuoti papildomų susitikimų. Ne pirmą kartą Europos komisija leis su mumis, tarsi mes būtum uh, beveidis baldas. Kai tik bandom su jais susitikti, uh, E, jie sako, nieko negalim padaryti ir užtrenkia savo duris. Taip, ponė pirmininkė, ši tema yra labai svarbi. Aš e, suprantu, kad šios temos labai svarbios, galim pagilinti šias diskusijas, nes visuomet problema iškyla. Deleguoti aktai negali būti rengiami tuščiai. E, bus labai gaila, jeigu balsuosite prieš, nes čia yra daug svarbių dalykų. Ir aš, mes savo ruoštų norim, kad įvyktų diskusija iš esmės dėl turinio ir dėl formos ir mes turime apibriežti aiškiai ekonominius ir ekologinius iššūkius. Mes turim uh, aiškiai apginti savo gamintojus, tai yra labai svarbu, svarbu, kad parlamento nuomonė būtų gerbiama, parlamento funkcija būtų gerbiama. Panie dyrektorze, 4 minuty, bardzo proszę. Panie dyrektorze, 4 Dyrektorė, keturias minutės. Only four minutes, no more. Tik keturios minutės. Labai ačiū už jūsų dosnumą. Apgailę stauju, <clears throat> kad iš tiesų nedaug laiko liko pristatyti iš esmės šią, diskus, šį, šią, šį klausimą ir detaliai apie tai padiskutuoti. Dėkuoju už visas jūsų pastabas ir pasiūlymus. Visų pirma, noriu grįžti prie pirmojo pasisakymo apie Europos parlamento E, dalyvavimą. Keturios ar penkios ekspertų grupės e, diskutavo šiais klausimais. Ir e, Žemės ūkio komiteto nariai ir sekretoriatas buvo kviečiami į tuos ekspertų posėdžius. Todėl gal dabar mes per mažai turim laiko, kad perskaitumėm visas atliktas studijas ir tyrimus. Aš tikiuosi, kad suorganizuosim papildomą posėdį, per kurį galėsime šiek tiek detaliau aptarti kai kuriuos aspektus norėčiau sugrįžti prie dviejų svarbių aspektų. Pirmiausia, e, baltymų klausimas. Kas mes kalbame apie e, baltyminių augalų apsaugą Europos Sąjungoje. Ir e, galiu pasakyti, kad ankštinių kultūrų ir baltymų apsauga yra labai svarbi uh, ekologijos požiūriu, o kaip žinia, ekologiškumas yra aiškus mūsų tikslas. Mes turime taip pat siekti išsaugoti biologinę įvairovę ir pagerinti visas įmanomas ekologinės pusės. E, ir e, tuo tikslu mes esame suinteresuoti leisti gaminti ekologišką gamybą be azotų, be pesticidų nes, kaip žinia, tai kenkia biologiniai įvairoviai ir e, vandens kokybei. Taip pat norėčiau priminti, kad baltyminių augalų apsaugai egzistuoja kitos priemonės, pirmajame ramsėje apie tai yra kalba. Kitas svarbus elementas - pasiūlymas uždrausti um, tam tikrą žemės ūkio apsaugą. 15 valstybių narių jau yra sukurta tokia sistema, pagal kurią yra draudžiama naudoti uh, augalų apsaugos priemonės e, trumpos rotacijos kultūrose. Ir e, mes suprantame, kad tai jau nėra nieko naujo, apie ką jūs čia kalbate, mes tik tai norime išplėsti tai, kas jau egzistuoja ir suderinti, kad visoje Europos Sąjungoje būtų tokia sistema, tada mes iš tiesų galėsime sumažinti poveikį kenksmingą aplinkai. Uh, Ir tada tos žaliosios išmokos vidutinės trukmės laikotarpiu atneš realios naudos. Bet aš tikiuosi, kad mes galėsime greitai su jumis aptarti bendrąją naują žemės ūkio politiką, biudžeto politiką. Mes turime užtikrinti, kad jos gerai funkcionuotų ir atneštų realios naudos, siekiant tikslų, kurie yra įvardinti mūsų dokumentus. Tai yra ekologinių tikslų. Ačiū, pirmininkė. pirmininkė. Labai ačiū, pirmininkė. Kolegos, noriu Jums priminti. Visų pirma, šios prezentacijos kopija jums bus išdalinta. Aišku, pirmiausia, komisija turės atsiųsti mums ją, bet jeigu jūs perskaitę tą prezentaciją, turėsite komentarų, siūskit juos Europos komisijai, pridedami kopiją mums, sekretoriatui, ir tada, aišku, dar suorganizuosim vieną posėdį tą temą ir numatysim daugiau laiko diskusijai šiuo klausimu. Nes akivaizdu, kad jūs direktoriau irgi aiškiai matote, jog toks poreikis egzistuoja. Mes turime apie tai dar sėki pasikalbėti. Kolegos, tuo aš manau mes jau savo darbo tvarkę baigiame. E, koordinatorių posėdžio komentarai jums yra išsiuntinėti raštu ir popieriu elektroniniu pavydalu. Tikiuosi, kad komentarų nėra, kiek suprantu, jų nėra. Ačiū už labai sunku darbą, e, saugaus saugiai keliaukite namo ir susitiksim kitą savaitę. Taip pat pirmininkas padėkoja vertėms. Ir e, linkiu visiems gerų pietų. Okay,